Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Norėčiau pradėti posėdį. Ar norėtumėte pakeisti darbo tvarkę? Atrodo, ne. Pirmininkaujantis taip pat neturi nieko pridurti. dėl protokolų. Jeigu kas nors skaitė gruodžio mėnesio 7 dienos protokolą, gal norėtų paprieštarauti ką nors? Atrodo, ne. Tuomet pat protokolas yra tvirtinamas. Ketvirtasis darbo klausimas - Junktinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas atsižvelgiant į neįgaliųjų teisų konvencijos komiteto baigiamasias pastabas, kolega Howard yra pranešėjas. Kas jį pavaduoja, jo nėra. Ir kolega Fleckenstein, jūs tą, tą padarysite? Jeigu ne, tuomet balsuosime. Kas iš pirmąjį kompromisą? Kas prieš? Rimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis balsuojame kortelėmis. Why does it not work? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 29 už 17 prieš. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas kortelėmis pradedame. Baigiame. 47 už 00. Kolega Fleckensteinai, pasveikinkite pranešėją. Labai gerai, labai puiku, tik tai kompromisiniai pasiūlymai suderinti tarp pranešėjo ir šešėlio pranešėjo. Tiesiog viskas puiku, dėkoju. Penktasis darbo atvarkės klausimas kova su priekyba žmonėmis ES išorės santykiuose. Pranešėja Lochbyla, kolegė, ar yra kokiu nors ypatingų pastebėjimų? Ne. Kas? Pirmasis straipsnis, kas už? Aš atsiprašau. Iš tikrųjų, tai yra penkišletidas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 58 balsuoti nereikia. Kodėl? Kas žino, niekas nežino. Vadovaujantis 54 taisyklė. Man sako, kad tai nėra mūsų komiteto kompetencijos rytis ir todėl nebalsuojame dėl šito pakeitimo. 59 už, prieš susilaiko atmesta. 60 ir 61 kartu kas už, kas prieš susilaiko kortelėmis. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 25 už, 38 prieš. 63 kas už, kas prieš, susilaiko priimti 64 už, prieš susilaiko priimta. 65 už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 70 už, prieš susilaiko priimta. 71 už, prieš susilaiko priimta. 72 už, prieš susilaiko priimta. 73 už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 75 už, prieš susilaiko atmestą. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis už. Dalimis. Trim, trys dalis. Ir galija buvo padalinta į tas dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Žinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Kortelėmis. baigiame 28 už, 23 prieš, 3 susilaikė. Dėl 89 balsuoti nereikia, atkrinta ir kiti. 97 atsiimtas, 98 už, prieš, kortelėmis, neaišku. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 25 už, 29 prieš atmestą. 29 kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 8 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 109 už, prieš, susilaiko priimta. 110 už, prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 116 už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 119 už, prieš susilaiko priimta. 121 už, prieš susilaiko atmesta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 132 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 139, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 140 už. 139, norite pakartoti, prašau. Baigėme. 39 už, 14 prieš. Kas pagėdavo pakartoti? Taigi, man statai viškiu. 140. Priimta. 141 už, prieš, susilaiko, priimta. 142 už, 141 Luna, I'm just sharing the meeting for a vote. Could you phone me later, please? Yes, die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 19 už, 36 prieš. Vienas vienas. 142, kas už, kas prieš, susilaiko kortelėmis. Baigiame. 27 už, 31 prieš. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas už, prieš susilaiko priimta, 15 už, prieš susilaiko priimta, 155 už, prieš susilaiko priimta, 156 už, prieš susilaiko priimta. Šimtas penkiasdešimt aštuntas už prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 162. 165. Kas už, kas prieš susilaiko priimta kas už 165. Kas prieš? Primta. 166 už, prieš susilaiko priimta, 168 už, prieš susilaiko kortelėmis. Baigime. 25 už, 30 prieš. 169 už, prieš susilaiko priimta. 170 už, prieš susilaiko priimta, 171 už, prieš susilaiko klaptelėms. Baigiame. 25 už, 30 prieš. Ta pati dauguma. 173. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 180 pakeitimas už, prieš priimta. 183. Įtinka 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Peterle, kokios problemos? Kas ta 54 taisyklė? Taigi netarnautojai turi nuspręsti, kokie įgaliojimai. Mes turime žinoti patys. Kita kartą patys mūsų komiteto nariai turi žinoti, kas yra priimtina ar ne. Reikėjo iš karto pasakyti, kad mes vadovavomės Envi nuomonė ir Mes išskirtinai ir kartu su lybė ir moterų komitetu turėjome skirtingus įgaliojimus. Todėl procesai buvo pakankamai sudėtingi, dėl kurių e, pakeitimų jie galėjo balsuoti, o kai kuriuos mes turėjome įtraukti. Taigi, kai kuriuose komitetuose kitaip suprantamas taisyklės. Aš, aš pasitikiu kolega Lėnė, kontrolė visada yra geriau. Šiandien komitetų pirmininkų suigoje mes buvome nusprendę dirbti tokia sudėtimi. Kita kartą norėčiau pasakyti, kad pirmininkas ir koordinatoriai turėtų žinoti, kodėl mes siūlome tai, o kodėl ne. Tai galbūt ir, ir teisinga, ką sakote. O tie, kurie siūlo pakeitimus, turi būti informuoti apie šitą straipsnį, apie šitą taisyklę. Galbūt jie nebuvo informuoti ar buvo informuoti, kad šitas pasiūlymas yra netinkamas. Tačiau to nepakanka. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 186 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtas devyniasdešimtas dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, susilaiko prieš, susilaiko atmestam. 19 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 197 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 128 už, prieš susilaiko prie atmesta. 199 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 203 už 206 už, 206 už, prieš, susilaiko kortelėmis. Du šimtai septintas už, prieš, 21 už 35 prieš. Atmesta 206 tai buvo. 207 kas už, kas prieš, jūs laiko priimta. 208 už, prieš, susilaiko priimta. 29 už, dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji už, prieš susilaiko kortelėmis balsuojame, manau, kad patvirtinta. Baigiame. 25 už, 27 prieš atmestą. Du šimtai vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. 212 už, prieš susilaiko priimta. 213 už, prieš susilaiko priimta. 214 už, prieš susilaiko atmesta. 21 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš sulaiko priimta, 27 už, prieš sulaiko priimta, 26 už, prieš sulaiko priimta, 20. Jie sutapo su 28. 30. Už, prieš, sulaiko, priimta. 22 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. 40 už, prieš susilaiko atmesta. 41 už, prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš 43 už, aiškiai. Prieš. Priimta. 44 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta, už antrąją, prieš, susilaiko, už antrąją. Dėl jos balsuojame kortelėmis. Baigiame. 21 už 23 prieš. 406 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 47 už. Prieš. Suslaiko priimta. 49 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 30 už. Prieš 50. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 51. Už, prieš. 51. Už, prieš, susilaiko primta. 52 dalimis, kas, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją, kas prieš, atmesta. 53. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 54. Už, prieš, susilaiko priimta. Pėtelė e, neturi teisės. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 56. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Kortelėmis. Baigiame. 28 už, 32 prieš. Pirmasis pakeitimas. Pėtelė, kas už? Kas prieš? Jūs laiko. Dabar jam kompensuojama už tą netekimą. Pritarta. Ant trečiasis. Kas už, kas prieš, jūs laiko priimta. Dėl trečiojo pakeitimo norite balsuoti kortelėme. Būkit šiek tiek atlaidesni. Baigiame. 33 už 21 prieš. Sveikinu, Peterliu. Atkrinta antras ir septintas. Ketvirtas ir aštuntas. Kas už? Kas prieš? Susilaik. Lenkijos EPP. At kolegams siūlytumėt vieno lapelio surašyti, viskas, viskas bus pigiau. Ir taip. 16, 7, 16, 18, 19. Jie sutampa. Būtų gerai, jeigu aš tą autorį pažinočiau. Kas už? Kas prieš? Vis laiko priimtas. Vienuoliktas už. Prieš vis laiko priimta. Dvyliktas už. Prieš vis laiko priimta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko priimta. Dabar suprantu, Pagal 54 taisyklę šitie pakeitimai automatiškai priimami. Dabar aš supratau. Aš tik pasakiau, kad supratau pagaliau. Jie automatiškai yra priimami, tačiau nuo to niekas nepagerėja. Ką reiškia FV Kas už moterų komiteto trečiąją dalį? Kas už prieš laiko atmestas? Dėl ketvirtojo punkto dalimis, kas už pirmąją, automatiškai primamai pirmoji dalis pagal 54 taisyklę Pėtelė, aš siūlau kitą kartą jūsų pakeitimus pateikti moterų komitetui, tai jūsų šansai laimėti yra didesni. Dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaiko priimta Balsuojame kortelėmis dėl ketvirto, dėl penkto punkto. Baigiame. 33 už, 21 prieš. Septintas punktas dviem dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją? Priimta. Dėl devintojo punkto, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Dešimtasis už, prieš susilaiko, priimta. Dvyliktasis už, prieš susilaiko, priimta. Tryliktas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, kad pritarta, kadangi buvo daug susilaikusių. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko kortelėmis. Dėl antrosios dalies. Baigime. 22 už, 25 prieš atmesta. 15 už, prieš susilaiko priimta. Šešioliktojų antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis Šešioliktas punktas. Balsuokime kortelėmis. Baigiame tuoj. Skaičiuojame. 39 už, 10 prieš. Lybė komiteto pakeitimai dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dėl penktosios, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintoji dalis kortelėmis. Baigiame. 26 už, 23 prieš priimta. Septintasis kas už. Septintas kas už. Kas prieš. Priimta. dėl 22-27, ką tai reiškia. Dėl visako balsuokime, kas už 8 lybės pakeitimą, už prieš kortelėmis. Baigime. 45 už 10 prieš. Lybė 10 pakeitimas už prieš sutliko priimta. 11. Kas už? Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko priimta. 17 už, prieš susilaiko atmesta. 19 dalinai sutampa su 20. Reiškia, mes turime balsuoti už tą dalį, kuri nesutampa. Nelabai aišku, dėl ko balsuoti. Norėčiau, kad būtų balsuojama pranešėjai. Mes turime paaiškinti, kas nesutampa. Čia parašyta, kad partly covered iš dalies sutampa su 20 kompromisu. Operation. No, I don't think. Yeah, I, I, I, uh, I think so. Uh, can we come back to it in the Gal galime grįžti prie šio teksto, jeigu norite paskaityti tekstą. Aš siūlyčiau. We leave it out. Tiesiog palikti. Palikti. Tiesiog, tiesiog paaiškinkite plenarnėje sesijoje, ką reiškia, kad reikia balsuoti už tą dalį, kuri nesutampa. Ir jie reikia suformuluoti kaip pakeitimą. Dabar vėl tas pats. 20 už tą dalį balsuoti, kuri nesutampa su dvyliktuoju. Paleidžiame tas pas ir apie 21 pasakytą. Jisai sutampa su moterų 15 pakeitimu. So, um, Liebe um, uh, 22. Me, chair, I just, um, um. Atsiprašau, pirmininkė, tai yra procedūriniai dalykai. Niekas nesusiję su turiniu. Tiesiog yra nurodoma, kad, kad tai jau yra, tai sutampa su kompromisiniu pasiūlymu. Jeigu tai sutampa, mes turime pateikti pakeitimus dėl to, kas nesutampa ir pristatyti plenarnai sesijai. Tai kaltais tai atsispindi teisės komiteto, kartais lybė komiteto pasiūlymuose. Ir mes balsuojame dėl jų atskirai. Thank you. Yeah, and therefore it's covered. Nu tai ką, jeigu viską, jeigu sutampa, tai sutampa, tai ko dar balsuoti? But, uh, Nesiūlysiu balsuoti dėl dalykų, kurie sutampa. Parankite kitą sąrašą, kitą balsavimo sąrašą. Viskas, lybė 22, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. 23 tas pats. Dvidešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 27. Balsuojame <laughs> už tą dalį, kuri nesutampa. Ir ta, ta, ta dalis bus įtraukta. Kas už tą dalį, kuri nesutampa, kas prieš susilaiko atmesta. 28. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 29. Kas už, kas prieš susilaiko Priimta. Lybė 32, kas už, prieš, priimta. 33, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 35. Dalimis. Kas už pirmąją, kas prieš susilaiko priimta. Antroji kas už, kas prieš susilaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš susilaiko priimta. 38 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 39 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 40 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 42, kas už, kas prieš sulaiko priimta. Konstatuojama dalis A, kas už, kas prieš sulaiko priimta. B, kas už, kas prieš sulaiko priimta. C, už, prieš sulaiko priimta. D, už, prieš sulaiko priimta. NV3. Kas už, kas prieš. NV3. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 4. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 5. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 5, for example. NV5 wird gecheckt. Ist ja nicht. Apšėvis Kišlausin. Baigiame. 42 už 8 prieš. Nežymė balsų daugumą priimta. Turėkit vėl tai minėję. Devintas už prieš susilaikai. Devintas už prieš susilaiko priimta. 12. NV10. Dėl tos dalies, kuri nesutampa. Kas už, kas prieš, susilaiko prie atmesta. 11. Tas pats, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12. Už, prieš, susilaiko priimta. Norėčiau pasiūlyti pakeitimą žodžiu jau per vėlu. Yra sąraše, buvo informuota apie tai iš anksto. Mano sąrašo nėra, pateiksite plenarnėje sesijoje. Tiesiog techninis dalykas. Nenoriu. Ar visi turite šitą, jisai išplatytas visiems, tas pakeitimas žodžiu? Ne. Apgailestauji. Visos politinės frakcijos turi šitą pakeitimą bet kai kurie neturi. Ar buvo iš, iš, išsiuntinėtas, turite kiekvienas priešakis? Gerai, tuomet balsuokime. Pas mane nebuvo pažymėta. 12. With this oral amendment, who is in favor? Taigi, kas už tą žodinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 13 už, prieš susilaiko primta. 15 už, prieš susilaiko priimta. Kortelėmis 15. Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. 26-26. Atmesta. Labai aiškiai sako lakis. 16 už prieš susilaiko. Nedalyvaujant EPP pritarta. Dabar Dvidešimt pirmas. Kas už? N21. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 24. Už tą dalį, kuri nesutampa su kitu, kas už prieš susilaiko primta. 25. Už prieš susilaiko primta. 26. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 27. Už, prieš, susilaiko priimta. 28. Už, prieš, susilaiko priimta. 29. Už, prieš, susilaiko priimta. 30. Už, prieš, susilaiko kortelėmis Baigiame. 27 už, 25 prieš. Kolega Preda, norite kalbėti? Pone pirmininkė, reikia pasakyti, kad prieš balsavimą gal, gal pamatinį, kad mes turime nuomonę, kurioje yra 39 dalis ir turime lybę nuomonę, kurioje yra 46 dalis. Taigi, taigi čia yra tiesiog antplūdis tų e, nuomonių. Jis tos panios Lochbiller e, projektas yra per ilgas. Norėjau prieš balsavimą pasakyti šį faktą, kad FED komitetas tiesiog apverčiamas e, kitų komitetų nuomonėmis. Preda, ich muss Ihnen leider recht geben. Preda, gaila, aš turiu Jums pritarti. Aš jau anksčiau prašiau, kad mane iš anksto informuotumėte apie tuos inadmissible admissible, uh, e, pakeitimus ir dėl jų įtraukimą norėčiau aš pat susidaryti nuomonę, o ne reikėtų vadovautis tais susitarimais ir tuomet automatiškai ką nors perkelti į pranešimą, kuriame nėra, kurį tvirtinant nėra galimybių kaip nors politiškai apsispręsti šiam komitetui. Turi būti viskas labai aišku, negali būti, kad pranešėjas suteikia galimybę nuspręsti e, sekretariato darbuotojams, kai kas gali būti paskelbta arba nurodyta kaip unadmissible, bet politiškai to gali būti nedorima ponė. Koordinatorius pasakė teisingą pastabą, maloningoji ponė. Ir jisai tą to paklausė prieš balsavimą. Taigi jūs turėtumėte suteikti galimybę politinių frakcijų atstovams išsakyti savo nuomonę. O aš padariau pastabą dėl procedūrų. Dėl procedūrų, kurios netengina ta pastaba covered ar not covered netenkina mūsų pagal procedūras, netenkina ir kolegų ir todėl visiškai būtų teisinga ateityje geriau parengti balsavimo sąrašus, kad tokių neiškumų neliktų. Ir todėl tą reikia aiškiai pasakyti. Pone Lokpyra, dar prašo žodžio, po to balsuosime. Aš norėčiau pasakyti, kad procedūros buvo labai sudėtingos, mums reikėjo vienerių metų, kol komitetas pirmininkų posėdėje taip apsisprendė. Mes galėsime kitą kartą ir kitaip elgtis lybė ir FAM komitetai turi savo pranešimus, tačiau dabar buvo sutarta, kad lybė FAM ir teisės komitetų vyksančiose diskusijose bus e, atsižvelgta į išimtines ir bendrasis kompetencijas. Todėl aš neturiu atsiprašinėti, kad mes blogai pasiruošėme. Mes su kiekvienu atsakingu moterų ir lybio komiteto pranešėju atskirai diskutavome, tačiau jeigu yra tiek daug nesusitarimų, todėl galbūt reikėtų grįžti prie šio klausimo AFET komitete. Anksčiau buvo galvojama, kad šitas pranešimas bus AFET pranešimas, kadangi čia kalbama apie užsienio reikalų dalykus. Tačiau vis dėlto pirmininkų komitete nebuvo pritarta tai nuomoniai. Jeigu šita situacija tokia sudėtinga, tai ko gero reikėjo tiesiog su pirmininkais išsiaiškinti situaciją, nurodyti problemas ir galbūt biure mes galėjome tą situaciją aptarti. Thank you. Čia yra dalykų, dėl kurių mes turėtume, dėl kurių jūs siūlote balsuoti, kurie jau yra tiesiog įtraukti. Todėl pranešėjas kitais tokiais panašiais atvejais turėtų pasitarti su šio komiteto biuru. Dabar baigiamasis balsavimas. Kas už? Elektroninis balsavimas. Wer ist dagegen? Kas prieš? Es geht aber geschlossen. Mit Baigėsi balsavimas 404 už 6 prieš 1 susilaiko. Dar keltas trumpų balsavimų. Europos bendrijos ir Libanas. Iš karto balsuokime kortelėmis. Šeštasis punktas. Balsuojame. Baigiame. Keturiasdešimt šeši už, trys prieš, sveikinu. Europos Sąjungos Libano protokolas prisijungus Rumunija ir Bulgarija. Balsavome, baigiame balsuoti. 45.21 priimta. Aštuntasis punktas. Kas už? Balsuojame kortelėmis. Hmm? Do you vote about it? Hmm?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 MMF, ponė Džil, pranešėja. Jie atsiprašo, kad negalėjo atvykti, jūs ją pavaduojate. Taip, viskas tvarkoj, viskas tvarkoj, nieko neturiu ką pridurti. Todėl balsuojame. Wir kommen jetzt zum Kompromissänderungsantrag 1. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš, susilaiko, 21, 25 kortelėmis. Baigime. 21 už, 25 prieš, 26 už, prieš, susilaiko atmesta, 27 už, prieš, susilaiko atrodo atmesta, bet kortelėmis pasiaiškinkime. Baigiame. 29.19. Priimta. Elektroninis vėjimas į balsavimas. Kas už? Anything else is not really allowed. <laughs> Me too? What, which one? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame. Trisdešimt šeši už, septyni prieš. Du susilaiko. Dešimtasis punktas kada kolega žada atvykti. What? On, on Bosnia? Wer macht das? Ich, ne? Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir. Aš pasiūlysiu štai ką. Pirmiausia, informuosime apie mūsų viziją Bosnijoje į Bosniją Hercegoviną, kol kolega atvyks, kolega Lehoj. Praėjusią savaitę delegacija laikėsi Sarajeve ir Mostar. Kolega Preda ir Mostar galėtų, galėtų paaiškinti apie Mostar vizitą Aš jame nedalyvavau, mes susitikome su ministrų tarybos pirmininku, o dabar matau, kad kolega Leroy atvyko ir dabar turiu grįžti prie numatytos darbo atvarkės. Aš matau, kad kolega atėjo. Eikite į salę. Morgen. Oh. Jedes. Ja, also,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 Dėkuoju, kad išorės veiksmų tarnybos generalinis sekretorius atvyko pas mus ir informuos apie užsienio reikalų tarybos susitikimą, kuris įvyko vakar. Jame vyko diskusijas apie regioninę Sirijos ir Irako strategiją. Ir taip pat diskusijos vyksta su tarptautinė paramos grupe Susitikimas e, vyko Vienoje, taigi sprendžiam klausimai susijęs su Sirijos krize. Ir yra diskutuojama apie 37 milijonus iš ES biudžeto ir taip pat apie galimą kitų valstybių ir Turkijos pagalbą sprendžiant klausimus Irake, Libijoje ir Jordanijoje. Taip pat buvo aptariami klausimai susijęs su migracijos išorės aspektais ir taip pat buvo aptarta situacija Libijoje. Tai visi klausimai, kad visi klausimai susiję su Sofija 2 ir kiti e, klausimai susiję su islamu valstybės tolesnio kūrimo veiksmais. Taigi taip pat buvo iškelti globalios strategijos ir bendros saugumo politikos aspektai. Taigi, generalinis sekretorius, žodžiu Jums. <coughs> Danke vielmals, Herr Präsident. Um, Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, būdamas čia vyriausiosios įgaliotinės Mogherini vardu čia lankytis. Ji išvyko vakar į Meksiką pradėti svarbės darybas dėl prekybos sustarimo su Meksika atnaujinimo. Kaip žinote, vakar e, užsienio reikalų e, tarybos susitikimas prasidėjo nuo rytų partnerystės ministrų susitikimo, kuomet šeši nariai e, dalyvavo užsienio reikalų ministro lygmenių. Šio ministro sutikimo tikslas buvo e, apžvelgti e, pažangą pasiektą po Rygos sustyrimo gegužės mėnesį 15 metais, peržiūrėti partnerystę ir daugiau dėmesio skirsti reformoms ir stabilumui regione. Norėčiau tai priminti visiems Tai yra Ukraina, Gruzija, Moldova, Baltarusija, Azerbaidžianas ir Armenija, tos šešios šalis. Po sustarimo buvo pasiektas sustarimas dėl įvairių dalykų, dėl ko sutarta Rygoje, kad pažanga yra, ypač daug dėmesio reikės skirti reformoms, stiprinant e, šalių partnerių atsparumą. Daug ministrų pabrėžė, kad tai, kad reikia siekti rezultatų, kad jie būtų apčiaptami piliečiams, pavyzdžiui, vizų liberalizavimas Ukrainai ir Gruzijai, ar e, švet, apskaitimas švietimo srityje, ar žmonių kontaktai, tam, kad tas bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis ir vėliausiai galėtume pasiūlę peržiūrėti daugia šalius veiksmus pagal partnerystę. Ir kitas vadovų susitikimas vyks 17 metais ir bus sutarta dėl tolesnių krypčių bendradarbiavimui. Turiu pasakyti, kad nepaisant e, šalių, e, šia, Kalnų Karabacho konflikto, šį pastaruoju metu e, visi tarp visų šešių ir 28 ministrų buvo sutarta bendrai dėl tolesnių veiksmų. Po to prasidėjo užsienio reikalų taryba, trys klausimai, ES regioninės strategijos Sirijoje ir Irakai, kova su Daesh, toliau ES globalinė strategija ir e, migracija. Pradėsiu nuo Sirijos. Irakas ir Daesh. Kaip žinote, e, strategija parengta 15 metais, siekiant kovoti su konfliktais visapusiškai kadangi ši krizė keičiasi greitai. Kas šešis mėnesius ministrai įveikina, įvertina strategijos poveikį ir pakoreguoja atitinkamai prioritetus. Šis procesas buvo e, vykdytas ir vakar patvirtintos tarybos išvados, pabrėžiant tolesnę ES paramą humanitarnėms ir stabilizavimo pastangoms abiejose šalise, Sirijoje ir Irake, ir siekiant e, aukštesnio ligmens ES politinio įsitraukimo. Dėl Sirijos vyriausiai įgaliotinė komisijos vicepirmininkė aktyviai veikė e, taryb dėrybose, e, tarptautinės paramos Sirijai grupėje ir praėjusią savaitę vienoje kartu su e, jungtinių tautų pasiuntinius Fandemistūra ir Sirijos opozicija įparagino ministrus panaudoti visas galės, kad visos šalis būtų uh, E, sušauktas prie darybų stalo Ženevoje iki rūpiučio pirmos dienos. Paminate tris kryptis. Pirmiausia, e, paliaubų taikymas, antra, humanitarnės pagalbos įleidimas ir trečia, parama politiniams pokyčiams. Taigi tie, tos trys kryptis jau kelius metus yra vykdomos. Daugiau kaip 6,2 milijardo eurų buvo skirta ES ir seminarių nuo Sirijos krizės pradžios. Daugelis ministrų ragino ES vadinti svarbesnį vaidmenį šiame procese, siekiant sutartų prioritetų įgyveninimo, mes aiškiai norime būti aktyvesni šalia Rusijos ir JAV, kurie pirmininkauja veiksmų grupė ir ES turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Taip pat buvo pabrėžta, kad dabartinės politinis stabilumas, nestabilumas Irake kelia pavojų ir reikia aukštesnio lygio politinės paramos Irako vyriausybei. Visi žinome, su kokiamis problemomis jis susiduria. Daugiau ES paramos reikia stabilizuojant e, e, apskaitai situaciją šalyje vykdant reformas Irake. Vyriausiai galiotinė sutarė numatyti galimybės padidinti paramą Irakui. Dėl Daesh grėsmės kai kurie ministrai norėtų, kad ES vaidmuo koalicijoje būtų aktyvesnis. Tiek buvo aptarta, e, kalbant apie regioninę strategiją. Tai, taigi, e, e, išvados patvirtintos ir Po to e, vyko pietus, per juos buvo aptarta ES globali strategija. Kaip žinote, Europos taryba 15 e, metų birželio mėnesį įgalino parengti tokią globalią strategiją ir pristatyti tarybai 16 metais. Ji buvo aktyviai rengiamame, buvo konsultuojamasi E, vyriausiai galiotinė buvo atvykusi ir parlamentą pristatyti savo nuomonę apie globalę strategiją ir vakar minėjo, kad pagal jos turimus įgaliojimus suteiktus praėjusiais metais, ji pristatys šią globalią strategiją Europos vadovo tarybai birželio 28-29 dienomis. Buvo plačiai sutarima dėl tos strategijos būtinumo, buvo konsultuojamas su valstybės narėmis, apskritai sutarima dėl šios e, strategijos krypties. Ir trečia, po pietų, kaip sakiau, ponia pirmininkė, buvo aptarti migracijos išorės aspektai. Akivaizdu, kad, išorės, kad migracijos iššūkiai svarbus visiems. Vakar buvo įdomi diskusija apie išorės aspektus, ypač dėl aukšto lygio dialogų su trečiosiamis šalimis, tranzito šalimis Afrikoje, po Valetos vadovos sutikimo ir po bendrosios gynybos ir užsienio politikos instrumento indėlio. Ministrai aptarė kai kurios elementus, pavyzdžiui, gražinimas ir admisija, aktyvios strategijos Afrikos atžvilgių plėtojimas, skaitant finansinius išteklius ar remiant uh, e, dialogas su Afrikos šalimis, kad būtų padintas ES turimas svertas. Kai kurie šių pasiūlymų įtraukti į tarybos išvadas, kurios buvo patvirtintos e, šią temą ir yra visiems prieinamos. Ir galiausiai šios tarybos išvados prisidės prie bendro komunikato dėl išorės E, aspektų susijusių ES migracijos darbo tvarkė, kurio patvirtinis komisijos kolegija e, birželio 7 dieną. Po to aptarėme e, Sofija operacijos ateitį, tai yra operacija Viduržėme jūroje. Jos pagrindinis tikslas yra kovoti su kontrabandininkais, žmonių kontrabandininkais. Ir e, po to taryba pats siekė sustarimą dėl tolesnių žingsnių šios operacijos rėmose. Tarybos išvados patvirtintos siekiant išplėsti jūro operaciją vieneriams metams iki 17 metų Liepos mėnesio. E, tokį prašymą pateikė Libijos užsienio reikalų ministras Sahaš e, skirti papildomų užduočių pagal, prie esamų įgaliojimų ir dabar operatinis planavimas bus pradėtas, jis jau prasidėjo, bet jis bus pagreitintas, kad būtų galima apmokyti Libijos pakrančio apsaugą, kaip prašo, e, prašoma šiame laiške, kurį atsiuntė ponas Saraš Ir tarybos išvados bus patvirtintas kaip galima greičiau, kad būtų peržiūrėtas operacijos e, planas. Kaip žinote, jungtinėse tautose e, kalbame apie tai, kad būtų atnaujinta jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija šiuo aspektu. Na ir pabaigai, tarybos išvados buvo patvirtintos dėl Kongo demokratinės respublikos ir dėl pietų Sudano kur yra nerimo kelinti situacija, skirtinga situacija abiejose šalyse, tačiau vienodai kelinti nerimą. Jeigu bus e, reikalo, reikės grįžti prieš situacijos šiose šalise vėl. Taigi tiek e, apie užsienio reikalų ministrų tarybą e, įvykusią vakarą. Dėkuoju. Dabar žodis mūsų komiteto nariams. Ponas Plenkovič, dėkui gerbiamas Leruo, kad paaiškinote mum, kas vakar vyko per užsienio reikalų ministrų tarybos posėdį. Vizų liberalizavimo klausimas Ukrainai ir Turkijai. Tai labai svarbu ne tik tom dviem šalim, bet ir Europos Sąjungos institucijom ir lybė komitetas čia žengs priekyje visų šių darbų. Norėčiau paklausti, e, kada planuoja taryba šį komisijos pasiūlymą patvirtinti, turint galvoje, kad Ukraina e, įgyvendina vizų liberalizavimo veiksmų planą, o Turkija yra labai svarbi, kalbant apie migracijos išorės aspektų įgyvendinimą. Toliau, Sirija. E, labai norėtume, kad iki pirmos rūpjūčio jau e, būtų galima pereiti prie politinių problemos sprendimo žingsnių. Ką Jūs galvojate, ar tokia data yra reali? Nes rūpjūtis labai netoli politiškai šis klausimas yra labai svarbus. Gerbiamas generalinis sekretoriau, aš atsimenu, kad užsienio reikalų ministrų e, posėdžiai seniau būdavo iš tiesų labai svarbus tiek visuomeniai, tiek žiniasklaidai, nes buvo tikimasi, kad tie posėdžiai duos rezultatų, kurie svarbus visuomeniai. O šį kartą galbūt dėl to, kad aš mm, buvau puikioje vietoje per parlamento žalėje savaitę, visiškai nepastebėjau, kad vyko užsienio reikalų e, ministrų taryba. Norėčiau paklausti jūsų apie rytų partnerystę. kaip vyko diskusijos, turint galvoje mūsų santykius su Rusija. Ką tie rytų partnerystės ministrai pasakė apie savo santykius dvišalių ir regioninių pagrindų su Rusija. Ir norėčiau užduoti jum nelengvą klausimą. tai, kad kai kuriuose šalise eskaluojama mm, ir pritraukiama daugiau karinių pajėgų prie sienų su Rusija ir NATO įvairūs pareiškimai e, bei Rusijos atitinkami pareiškimai. E, kaip Jūs galvojate, ar tai nedaro situacijos vis įtemptesnės? Dėkui jungtinė, jungtinės karalystės lordų rūmai praėjusią savaitę paskelbė pranešimą, kuriame analizuojamos mm, mm Sofija operacijos viduržėmi jūroje, analizuojami šios operacijos rezultatai. Ir teigiama, kad e, Sofijos operacija buvo visiškai neveiksminga kovojant su žmonių kontrabandininkais viduržėmė jūroje. Ir ypač tai yra svarbu, turint galvoje, kad artėja vasara ir migrantų e, srautas iš e, Turkijos į Graikiją sumažėjo. E, Libijoje migrantai stovyklose gyvena labai baisiomis sąlygomis. Ar jūs galite užtikrinti, kad Sofijos misija bus, mm, Sofijos tikslai bus peržiūrėti ir iš tiesų bus kovojama e, su kontrabandininkais, kurie dažnai veikia net remiami be kitako ir ISIS jėgų. Situacija e, Libijoje visus labai neramina, taip pat ir jungtinės karalystės žmonės, turint galvoje, kad netrukus vyks taip vadinamas Brexit referendumas. Ir jei tų migrantų uh, e, didelį kiekį, jei daug migrantų vėl atsidurs viduržėme jūroje, tai tikrai mm, situacija pasidarys dar sudėtingesnė. Pone Loch Biller. Uh, Dėkui. Jūs mm, esate kalbėjęs apie Afrikos netidėliotinų veiksmų fondo naudojimą. Ir ministrų tarybos išvadose sakoma, kad dalis šių lėšų turi būti skiriama ir sienų apsaugai. Galbūt jūs galėtumėt išsameu paaiškinti šį klausimą. Žiniasklaidoje pasirodė tokia informacija špygelėje ir per pagrindinius Vokietijos televizijos kanalus buvo sakoma, kad ES diplomatai neaiškina, kam bus naudojamos e, lėšos, o kai kalbama apie e, Sudaną ir kitas valstybės, Kaip su jomis bendradarbiaujate, turėdami galvoje, kad jų situacija žmogaus teisų apsaugos rytyje yra visiškai e, nepakenčiama? Dėkui, e, gerbiamas pirmininkė. Turėčiau du klausimus. Ir labai norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai sustikimas su rytų partnerystės užsienio reikalų ministrais. Apie Moldaviją norėčiau paklausti. Skaičiau pranešimą spaudai. Jame buvo sakoma, kad buvo diskutuojama apie reformų pažangą Moldavijoje. Tai labai norėčiau iš jūsų išgirsti situacijos Moldavijoje įvertinimą kaip ten su tom reformom, nes e, regia situacija Moldavijoje vis prastesnė. Vyriausybė yra proeuropinė, bet e, sudaryta didelė dalimi iš oligarchų. Jūs taip pat minėjote, e, susitarimą su Turkija dėl migrantų. Ar tas konfliktas, kuris mesgasi Turkijoje su Erdoganu, ir tas nestabilumas dėl to, kad pasikeitė ministras pirmininkas, ar visa tai mm, atsispindi jūsų ataskaitoje. Taip pat reikia neužmiršti ir mm, Erdoganui skirtos kritikos. O iš artimos Erdoganui aplinkos girdime dažnai prieštaringų komentarų apie bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paklausti vieno dalyko. Jau pusantrų metų yra informacijos apie cheminių ginklų panaudojimą Irake. Ir ta informacija kelia daug nerimo. Yra jungtinių tautų pranešimų apie cheminių ginklų naudojimą karo veiksmuose, ar ES vyriausiai įgaliotinė imasi kokiu nors veiksmų ir apskritai kokį prioritetą šitas klausimas užima galvojant apie Iraką ir į Siriją, kadangi susidurime su masinio naikinimo ginklų panaudojimu. Tai- Ačiū pirmininkė. Tai, ką matome, yra ištisa katastrofų virtinė. Irake jau ketvirti metai IS išsaugos savo logistikos struktūras ir laiko jau kelių metai naftos gavybą savo rankose. Europos valstybių visuomenėse buvo siūloma imtis priemonių prieš tuos, kurie užsieima prekybą ir taip pat į Iraką toliau teikiama strateginė ginkluotė, kuri naudojama kariniams veiksmams. Kokios sankcijos buvo pritaikytos apskritai? Sirijoje, pavyzdžiui, Sirijos e, kariuomenė buvo palikta e, savivaliai, o opozicija negauna jokios paramos, bet to yra ir kurdų separatistai, OIS Nusra Arašam, pagrindiniai fundamentalistai, Asado režimas, viskas išlieka. O taikos darybose ir toliau suteikti galimybę karinėms pajėgoms išsaugoti politinę įtaką. Taigi, o mes neturime jokių įtakos svertų. Taigi, ką turėtume daryti? Tiesiog mes esame neveiksnus, neveikiame, žiūrime, kaip ten elgesi Rusija. Kitas dalykas, imigracija yra šių reiškinių pasiekmė ir Libane, ir prie Turkijos sienos situacija labai sudėtinga, visa tai kainuoja daug daugiau negu tuo metu, jeigu mes būtume padėję finansavime tų stovyklų įrengimą daug anksčiau. Egėjų jūroje situacijoje taip pat labai sudėtingai vykdomas operacijos, Sofija operacija kažkaip tai leidžia teikti, kad ten dirba ir mafijos tinklai, kadangi tiesiog likus kelioms mylioms iki kranto tie žmonės yra paliekami atviroje jūroje ir teigiama, kad jais bus pasirūpinta. Libija. Teisėta vyriausybė neturi jokios valdžios, kadangi iš tikrųjų valdžią turi misrata policija, o kitos policijos pareigos Tripolyje ir kitose vietose tiesiog karinės pajėgos Mupruk, Sebra išlaiko savo pozicijas. Taigi yra įsivairavusios fundamentalistų milicijos pareigos. Tiesiog kaip užtikrinti, kad veiktų vieninga, stabili vyriausybė. Tiesiog mes susidarime su fantomu, nieko tikro. Iš tikrųjų, jokios darybos nevyksta. Ar jūs matote, kad mes galime kaip nors susidoroti su tuo reiškiniu? Really short... Ačiū, turiu labai trumpą klausimą apie problemą, kurios nepaminėjote, ar yra naujų įvykių atveriant naujus darybos skyrius su Serbija per stojimo darybas. Ar apie tai buvo kalbama per ministrų susitikimą? Gal aš norėčiau grįžti prie Libijos klausimo, kolega Nata apie jį kalbėjo. Jūs minėjote, kad mes norime e, suformuoti įgaliojimus pasienio tarnyboms apmokyti. Ar tos tarnybos turėtų gražinti atvykėlius atgal ir apskritai, ar žinoma, kiek Libijoje žmonių, kurie laukia galimybės išvykti į Europą. Ar turite kokiu nors skaičių? Ir tada būtų aiškiau, kokie pajėgumai reikalingi siekiant e, užkardyti šitą srautą. Ir be to šita šalis yra valdoma Al-Qaidos ir Daesh atstovų, o ne naujosios vienybės vyriausybės kokias galubybės jūs matote šiai vyriausybei suteikti e, konkrečias galės, ar jūs galvojate apie ginklų tiekimą, tačiau turime omenyje turėti ir ginklų embarką, tačiau kitas dalykas, ar nereikėtų vykti teritorinius vandenis, gal netgi į pačią teritoriją ir padėti vyriausybei. Ir antras aspektas - vizų, vizų režimo sušvelninimas. Paminėjate šitas keturias valstybės - Turkija ir Kosova. Ir iš tik, ar iš tikrųjų tos valstybės bus vertinamas pagal savo pasiekimus atskirai? O jeigu taip, tai norėčiau konkrečiai išgirsti, apie kokius terminus yra kalbama. Turiu meni pirmiausia Ukrainą, Gruziją. Thank you, Chairman. Ačiū pirminkė, turiu klausimą apie tarybos išvadas dėl ES regionės strategijos Sirijai ir Irakui. Dokumentas išvardė prioritetus susijusius su taikos siekimu, stabilumo, saugumo užtikrinimu. Taip pat jis aprašo ir žmonių kančias Sirijoje ir Irake. Ir Na, o kai dėl tų kančių ir žiaurumų, kuriuos vykdo Islamo valstybė, mes esame patvirtinę rezoliuciją parlamente vasario pradžioje, kur pripažįstame tai kaip genocidas. Klausimas yra toks. Kodėl užsienio reikalų ministrai nenaudoja tos formuluotės ir neįvardė to genocido? Aš taip pat norėčiau paklausti, pratesdamas kolegos galę ar mintį. Turkijos pavyzdys rodo, kad galima sustabdyti pabėgėlius rautus jūrą, jeigu tiesiog galima daryti kokią nors įtaką sausumoje, kad apskritai būtų užtas kelias žmonių gabentojams, kad jie žmonių tiesiog nesuviliotų leistis į kelionę. Sofija 2, kur operacija yra gelbėjimo operacija vykdoma iš humanitarinių paskatų. Tačiau jeigu didelių pabėgėlių srautai atvyks į šį regioną, tai mes turėtume galutinai uždaryti Brennerio pasienį, tačiau tai neturėtų būti tas europinis sprendimas, kurio mes galime tikėtis. Negalime tverti spigliuotų tvorų Europoje. Tiesiog Libijoje reikėtų užtikrinti sienų apsaugą, tačiau atrodo, kad turint omenyje islamo valstybės sąsąją su žmonių gabenimu, tai visą tai užtruks ne mažiau kaip penkerius metus. Todėl norėčiau paklausti, kokios yra perspektyvos. Ir norėčiau paklausti, koks likimas yra Egipto, kadangi Mogherini yra siūlusi įtraukti ir Egiptą į šitas prevencinės priemonės, tačiau Dėl saugumo sumetimų buvo tam tikrų abejonių, tačiau 400 žuvusių žmonių tiesiog išvyko ne iš Libijos, o iš Egipto. Todėl reikėtų pokalbiuose turėti omenyje ir šitas aplinkybės. Kartuoju dar kartą pirmą savo sakinį. Tiesiog reikėtų humaniško sprendimo tiems žmonėms, kurie bando atvykti pas mus, tačiau ne mūsų saugumo sąskaita. Ir norėčiau paklausti, kaip bandoma spręsti šitą problemą, kaip išsaugoti sustarimą su Turkija, kokias perspektyvas dėti su Egiptu ir su kaip pagerinti situaciją Libijoje. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu paklausti, ar buvo diskusija taryboje apie tai, kas atsitiktų, jeigu pabėgėliai iš Libijos vyktų, kur jie vyks, ar Italija, ar Graikija, tai yra šalis, kurios ir taip patiria didžiulę naštą. Manau, kad turime kovoti su šio iššūkiu įvairiais aspektais. Jeigu pabėgėliai iš Libijos keliaus, jie negali, negalima jiems leisti atvykti į Italiją ar Graikiją, jiems reikia rasti kelią kažkur kitur. Ar apie tai buvo kalbama taryboje? Okay, thank you very much all for you. Labai ačiū Jums visiems už klausimus, svarbus klausimus. Pradėsiu nuo klausimo dėl vizų liberalizavimo grafiko. Žinote, kad taryboje ant stalo ir parlamente bus pateikti keturi atvejai - Ukraina, Gruzija, Kosovas ir Turkija. Nėra fiksuotų datų kol kas. Kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai Vienintelis e, sustarimas, kuris yra, turi grafiką, tai yra Turkija. Turkija reikia peržiūrėti 72 kriterijus. Ir tas terminas Liepos 1 diena yra susitarime paminėtas, jeigu visos 72 sąlygos bus vykdomas. Dėl kitų šalių nėra fiksuotos datos. Tai turėtų būti maždaug tas pats laikotarpis, tačiau neturiu jokio fiksuoto termino. Galbūt Liepos pradžia, šiek tiek vėliau taryba termino nėra nustačiusi. E, vidaus reikalų ministrų taryba vyks birželio mėnesį, galbūt ir patvirtins kažkokį grafiką, bet kol kas jo nėra. Ir žinome, kad dėl Libijos. E, Libija komitetui pateiktus pasiūlymą galbūt bus kažkoks terminas dėl Sirijos. Ar politiniams e, pokyčiams e, rūpiučio pirmą dieną yra vėlaus terminas ar ne, nežinau. Galiu priminti diskusiją Sirijos paramos grupėje. Ponas Keris buvo vienas iš pirmininkų visos grupės vardu kalbėdamas sakė, kad mes norėtume, kad rūpiučio pirmoji diena turėtų būti terminas, aiškus tikslas, ar jis realus ar ne, nežinau. Mes žinome, kad diskusijos Ženevoje nelabai pasistumėjo prieki vakar iš ryto ponė Mogarinį susitiko su naujoju SOK pirmininku, daroma viskas, kad tai būtų pasiekta, tačiau kol kas sustarimo dėl politinio perėjimo nėra sutarimo ir termino nėra. Ir darybos parodys, ar bus pasiektas šis tikslas ar ne. Kol kas sunku pasakyti. Dėl žiniasklaidos dėmesio. Taip, kartais tos po dėmesio yra daugiau, tačiau e, tikslas nėra būtent pritraukti būtinai tą žiniasklaidos dėmesio. Dėl rytų partnerystės santykiai su Rusija buvo minimi kelių iš šešių partnerystės šalių ministrų. Įdomu yra tai, kad tokia šalis kaip Baltarusija aiškiai sako, kad jiems jų išgyvenimų, jiems reikia tų santykių su Rusija, jiems reikia dujų, elektros, subsidijų. Tuo pat metu visas rytų partnerystės tikslas yra toks, kad tokios šalis kaip Armenija, Baltarusija kurios turi stiprius ryšius su Rusija, turėtų stiprinti savo santykius ir su Europos Sąjunga. Ir mes nuolat kartojame, kaip ir vakar, kad rytų partnerystė nėra nukreipta prieš nieką, pavyzdžiui, prieš Rusiją, bet mes norime stiprinti bendradarbiavimą su tomis šešiomis šalimis. Kaip žinome, trys iš jų - Ukraina, Gruzija ir Moldova yra pasirašusios asociacijos susitarimą su ES, kitos trys ne. E, tačiau Baltarusija, Armenija, Azerbaidžianas norėtų pasirašyti kitokį susitarimą su ES ir peržiūrint Europos kaiminystės politiką, galima diferencijuoti šitos santykius. Taigi tos trys šalis - Baltarusija, Armenija, Azerbaidžianas - nori pasirašyti specifinį susitarimą su ES. Taigi e, pokalbė dvasia buvo visai gera. Tai nebuvo pokalbis nukreiptas prieš e, Rusiją du, dvi ar trys palaiko rim, svarbius santykius su Rusija, tačiau visos nori stiprinti santykius su ES e, rytų partnerystės kontekste, ar keičiantis gerą patirtimį, ar aptariant terorizmo, klimato atšilimo ar kitus klausimus. E, jie nori palaikyti dvišalius santykius su ES, tačiau taip pat ir su atskirimis valstybės narėmis. Tai yra formatas, kuris apima 28 valstybės narės ir 6 partnerystės šalis dėl santykių su NATO. Klausimas užduotas kelis kartus. E, vakar per ministrų susitikimą NATO karinio buvimo klausimas nebuvo aptariamas. Tačiau savaitę anksčiau, penktadienį, įvyko užsienio reikalų ministrų susitikimas, NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Tai yra 22 ES šalis, kurios yra NATO narės ir kitos NATO narės. Ir buvo kalbama apie ES ir NATO santykius. Aišku, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą. Ir žinote, kad vyks Europos vadovų taryba birželio mėnesį ir NATO vadovų sutikimas E, Liepos mėnesį, taigi galbūt bus rengiamas bendras pareiškimas. Ir tam tikra deklaracija bus rengiama ir galbūt tai bus patvirtinta. Parlamento narys minėjo pranešimą apie Sofiją operaciją kuri buvo gana kritiška. Mes suprantame, kad kokia yra situacija, tačiau norėčiau pateikti keletą skaičių. Atminkime, kad ši operacija buvo pradėta po vadovų skimo kovo mėnesį, praėjus keletų dienų. Kaip sakėte, ponė pirmininkė, 1200 žmonių mirė žuvo jūroje per vieną savaitgalį. Aišku, tai yra nepriimtina visiems, visoms šalims. Prad, buvo pradėta ši operacija, jos tikslas vienas yra kovoti su e, žmonių kontrabandininkais. Tai yra operacija vykdoma tarptautiniuose vandenyse ir kol kas skaičiai yra tokie, kad daugiau kaip 80 kontrabandininkų buvo areštuota galbūt e, apie 200 laivų yra sunaikyta, aišku, to nepakanka, tačiau vien tai jau yra pasiekimas, kaip žinome, tai nėra svarbiausia Sofija operacijos galiojama dalis. Tačiau e, jūrų konvencija, pagal jūrų konvenciją privaloma gelbėti žmonės, kuriems kyla pavojus jūroje. Ir daugiau kaip 14 tūkstančių žmonių buvo išgelbėta e, jūrose šios operacijos dėka. Taigi daugiau kaip 80 kontrabandininkų areštuota, apie 200 laivų sunaikinta ir 14 tūkstančių žmonių išgelbėta. To nepakanka, norime padaryti daugiau, tačiau jau ir tai yra pasiekimas. Toliau klausimas, kiek e, migrantų yra Libijoje. Yra įvairių skaičių jeigu jungtinės tautos yra registravusios apie 10 tūkstančių, tai žinome, kad tas skaičius yra daug didesnis. Aš esu matęs e, skaičių, kurie e, siekia nuo 200 tūkstančių iki 800 tūkstančių. Ne visi yra migrantai, ne, ne, ne libiečiai, yra daug užsieniečių, yra daug žmonių, kurie atvyksta į Libiją dirbti. Daug tų žmonių dauguma nenori vykti Europoje, nori rasti darbą Libijoje, e, tiesiog naftos verslovėse. Tačiau vyriausiai galiotinė yra kalbėjusi su jungtinių tautų atstovais ir visi jie šiandien dirba Libijoje su vietos e, žmonėmis ir bando su jais išsiaiškinti, kokios pagalbos jiems reikia, kad jie grįžtų į Vidurio Afriką, į savo šalis. Taigi šie kontaktai vyksta nuolat. Dėl patikos fondo Afrikai skirto migracijai. Žinome, kad jis sukurtas valstybių narių valetoje kad būtų padedamas spręsti svarbiausias migracijos priežastis. Ar yra kažkokių čia paslapčių? Ne. Man atrodo, pusantro milijardo eurų buvo pervesta į šį fondą. 750 milijonų eurų jau skirta konkretiems projektams pagal valetos nustatytas sritis Tai yra už Saharą Afrikai, Afrikos kyšalio šalims. E, jūs minėjote kažkokius slaptus dokumentus, tai nieko bendro neturi su šiuo projektu, tai jis yra visiškai atviras, mes aptarėme projektus ir juos finansuojame per šį fondą. E, slapta, ką jūs minėjote slapto, tai yra turbūt dokumenta, kurį mes pateikėme tarybai, kurį parengė išras veiksmų tarnyba ir komisija dėl 16 prioritetinių šalių. E, ten kalbama apie tai, kokio, kokios galėtų būti pozityvios neigiamos paskaitos kovant su migracija. Taip, tai nėra viešas dokumentas ir šiek tiek jis buvo nutakintas dėl, pavyzdžiui, Pietų Sudano Tačiau noriu pasakyti, kad šis dokumentas yra tik tai apmastymams, tai yra, nėra konkretus pasiūlymai, nieko dar nėra nuspręsta. Sprendimai, aišku, bus vieši, tačiau rengintis diskusijai su taryba buvo parengtas šis dokumentas. O dėl pietų sudano ir kitų šalių, akivaizdu, kad mes vienu metu norime aptarti ir gražinimo ir admisijos sustarimus su tomis šalimis. Daugelis šių šalių yra pasirašiusios kotonų sustarimą, kur yra žymusis 13 straipsnis, kuris numato gražinimą, kad jos turi priimti jų e, piliečių gražinimą visais atvejais. Tačiau dėl Sudano mes, aišku, nepreidžiame ir žmogaus teisų dimensijos. Tai yra labai svarbu ir išiškinta šiame dokumente. Mes norime tęsti žmogaus teisų dialogą su ta šalimi. Pane Magarinė sustiko su Sudano užsienio reikalų ministrų Gamdu ir išreiškė susirūpinimą žmogaus teisų situaciją toje šalyje. Tačiau tas faktas, kad mums rūpi žmogaus teisų situacija, nereiškia, kad mes nenorime kalbėti su ta šalimi. Žinoma, kad didžiausias e, maršrutas eina per Tunisą, tačiau viena dalis liečia ir Sudaną. Todėl reikia kalbėtis ir su Sudanu, nepaisant e, žmogaus teisų problemų toje šalyje. Dėl Moldavijos uždavėte klausimą. Vakar nebuvo aptariama situacija. Moldavija, aišku, dalyvavo, tačiau nebuvo aptariama Moldavijos vidaus situacija. Tikslas buvo aptarti partnerystės klausimus. Aišku, žinoma, mums e, nerima rūpė Moldavija, Per susitikimą su užsienio reikalų ministru mes patikėme keletą signalų, kad asociacijos sutarimas yra pasirašytas tarp e, e, Moldavijos ir ES. Ir jeigu Padnestrio e, gyventojai prašo Moldavijos paso, kad pasinaudotų tuos sutarimu, tai Ir e, būtent jie, jų verslininkams taip pat rūpi e, tie santykiai tarp Moldavijos ir ES. Ir tai yra gerai, kaip sakėte, nors vidaus situacija yra komplikuota, tačiau mes negalime aiškinti visko, ką turėtų vyriausybė daryti. Taip pat klausėte dėl sustarimo su Turkija ir ryšių tarp tų problemų šalyje. Žinoma, kad e, galiausiai sprendimą priims taryba ir parlamentas, e, kalbant apie vizų liberalizavimą. Kriterijai yra numatyti, jie nekeičiami. Tačiau juos reikia išnagrinėti kaip galima greičiau, kad būtų priimtas sprendimas į Liepos pirmos dienos. O e, ar tas politinis nestabilumas gali ką nors pakeisti, tai, tai jis neturi įtakos kriterijų vertinimui dėl sustarimo su, dėl terorizmo, kovos su terorizmo. E, tai e, Erdoganas e, turėtų pakeisti kovos su terorizmu įstatymus ir panašiai, tai yra vienas iš kriterijų. Tačiau dėl vizų liberalizavimo e, tai nėra vienas iš kriterijų. Dėl, dėl Sirijos ir Irako negaliu atsakyti į klausimą apie Europos sankcijas, negaliu į jį atsakyti. Tačiau jūs uždavėte keletą klausimų dėl e, sankcijų bendrovėms Europos, aš negaliu atsakyti, tačiau dėl Rusijos operacijos ji buvo gana veiksminga. Aš noriu pasakyti, kad visi žinome, kad pasaulinė koalicija ir toliau užsima karinę veiklą Aišku, ES kareivių ten nėra, tačiau puikiai žinote, kad e, ta operacija prie Rakos ir Mosulo vyksta ir kalbant e, su pasaulinės koalicijos vadovais mes matome, kad yra pažanga, nors ir lieta, tačiau nėra realių kariškių vietoje. Yra tam tikrų, bet mes žinome, kas jie yra, tačiau europiečių nėra, galbūt šiek tiek amerikiečių, galbūt patarėjų kažkokių. Taigi laiko čia reikia daugiau. Rusija aiškiai sako, kad Iranas turi ten kariškių, nėra jokios abejonės. Ir aišku, kad tam tikra teritorija yra atkovojama tos pasaulinės koalicijos pajėgomis. Kitas klausimas dėl Sofijos, kad e, kontrabandininkai bendrauja su mafija. Taip, taip yra. Aišku, kad Libijos pabėgėlių situacija, tų, kurie nori, kurie pakliūna į laivus, jų situacija yra baisi, nes labai dažnai e, kontrabandininkai ir mafija verčia juos lipti į laivus ir po to reikalauja pinigų iš jų šeimų. Taigi Akivaizdu, kad mes turime toliau kovoti su tais kontrabandininkais. Minėjote nacionalinio sustarimo vyriausybę Libijoje, kad niekas nekreipė juos dėmesio, nesutikčiau su tuo. Mes matėme dienoje, praėjusį pirmadienį įvyko sutikimas, e, kur dalyvavo įvairios interesuotos šalis ir visų šalių deklaracija buvo paskelbta. E, Ten buvo ir ES, ir e, JAF, Rusijos atstovai, ir deklaracijoje buvo sakoma, kad, cituoju, iš atminties mes pripažįstame sustarimo vyriausybę kaip vienintelę legitimę Libijos vyriausybę. Taigi deklaracija yra aiškiai, sunku sakyti, kad jos nepripažįsta niekas. Atstovų rūmai dar nebalsavo dėl to, dėl jos turbūt dauguma parems šią e, nacionalinio sutarimo vyriausybę, tačiau parlamento to pirmininkas dar nepriemė sprendimo, kada balsuoti. Ponas Agidas Salė, e, atstovų rūmų pirmininkas, e, susilaukė sankcijų dėl Europos iš, iš tautų, jeigu nebus balsuojama, Ir antra, nerima kelia tai, kad e, generolas Hefta, kuris yra svarbus žmogus, aiškiai sakė, kad jis nepripažįsta tos vyriausybės. Taigi diskusijos vyksta per kontaktus Egipte ir kol kas e, jos vispuškas pripažinimas neįvyko. Tačiau ši vyriausybė neturi visų galių, tačiau yra vienintelė legitimi vyriausybė Libijoje. Vakar e, diskusijos apie Serbiją ir naujų skyrių atidarimo nėra. Na, manau, kad procesas vyksta gerai, tačiau svarbu, kad tas dialogas, kuris vyksta tarp vyriausios įgaliotinės e, Kosovo, Belgrado ir Prištinos vyktų toliau. Aš manau, kad nauji skyriai bus atverti, tačiau vakar jie nebuvo aptarinėjami. Klausimas dėl Libijos, dėl pakrančio apsaugos. Na, pirmiausia, kol kas akivaizdu, kad e, bus vykdomos operacijos tarpniuose e, vandenyse. Mes neplauksime į Libijos vandenis nebent būtų Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija pagal 7 skyrių, tuomet turėtume teisę plaukti į tuos vandenis, netikėtina, kad taip vyktų, tačiau tikėtina tai, kad kažkada Libijos vyriausybė pakvies mus plaukti į tuos nacionalinius vandenis. Taip to kol kas nėra. E, buvo minima Libijos atstovų pasisakomas e, pakrančio apsaugos kariškių mokymas ir panašiai, tačiau įplaukti į teritorinius vandenis neaptariamas. Tai mokymai vyktų tarptautinėse vandenyse. Ir, kaip daugelis jūs klausėte, mes norime padėti pakrančio apsaugai kovojant su migracija. Kaip sakėte, ne vienas jūsų e, migrantų kontrabanda užsima mafija, užsijima kontrabandininkai, siekdami pasipelnyti. Ir svarbu, kad Libijos valdžia, jos vyriausybė ir pakrančio apsauga patys galėtų čia dirbti savo teritorinėse vaidmenysi, savo pakrantėse, kovojant su kontrabandininkais. Ir mes turėtume jiems padėti, kiek galime. Sofijos operacija pasiekė 2A etapą, 2B būtų teritorinių vandenių panaudojimas ir e, įplaukimą į uostus. Tačiau kol kas e, Libijos valdžios prašymo apie tai dėl to ne, negavome. Ir apie tai kol kas nekalbama. Dėl Sirijos ir Irako. Taip, mes puikiai žinome, kad e, Europos parlamento rezoliucija mini genocidą. Kodėl ministrai nenaudoja šio žodžio, negaliu atsakyti jų vardu, vakar ministrų taryboje žodis genocidas nebuvo naudojamas ne vieno ministro, tačiau ne, aš nereiškia, kad tai bus visada. Kodėl aš negaliu atsakyti už juos. Ir pirmininko Broko klausimas apie. Taip. E, Kelis kartus buvo kalbama apie tai, kas vyksta e, Turkijoje ir vadovų taryboje, ir užsienio reikalų ministro taryboje. Ministras pirmininkas Cipras sakė, kaip apsaugoti man, mano sienas, nes tarp kai kurių e, Graikijos salų ir Turkijos yra vos kelių, kelių kilometrų atstumas. Aišku, kad dėl sustarimo su Turkija kur kas mažiau migrantų atvyksta tuo maršrutu dėl dviejų priežasčių. Svarbiausia yra tai, kad, kad Turkijos valdžia bendradarbiauja čia ir dėl to, kad migrantai žino, kad šis maršrutas nėra toks atviras kaip anksčiau ir dėl to šis rautas sumažėjo. Kaip sakėte, Svarbu bendradauti su Turkija ir su Libija taip pat. Ir ministras pirmininkas Saražas ankstesnėje, per ankstesnę ministrų tarybą skambino iš vienos per paramos Libijai grupės darbą. Jis nori prisidėti prie kovos migraciją. Todėl tai to mes teikiame paramą pakrančio apsaugai, tačiau reikia remtis ir civiliniai saugumo ir gynybos operacijai, kuri yra planuojama, kuri padėtų parengti, mokyti policininkus, taip pat ir e, e, paremti jų baudžiamosios baudžiamo teisingumo sistemą, kovojant su e, kontrabanda. Ir paskutinis klausimas, kur galės vykti pabėgėliai iš Libijos. Aišku, kad kol kas per viduržėmio jūrą plaukiantis migrantai, pabėgėliai daugiausia plaukia į Italiją, į Lampedūzę, į Kataniją, į kitas vietas. Puikiai žinome, kad mes nenorime, kad Italija ir Graikija būtų, e, na, nu, patirtų per didelę naštą, taigi reikia apie tai kalbėti su Libi, su e, imtis veiksmų pakrančio apsaugos rėmose ir visas šis darbas, kurį dirbame, jūs minėjote taip pat ir patikos fondą Afrikai, kovojant su pamatinėmis priežastimis migracijai Tai visi šie aspektai svarbus, kad žmonės nevyktų iš savo šalių į Europą, nes, kaip sakėte, kai, jeigu jie išvyks iš Libijos, tai natūralus maršrutas yra, aišku, į Italiją. O, na, o Italija negali vis, viso tos rauto priimti. Kol kas migrantų skaičius šiuo maršrutu nedidesnis negu pernai, jis netgi šiek tiek mažesnis, tačiau žinome, kad e, viskas gali pasikeisti, kad ir rytoj. Todėl mes daug dirbame, teikdami paramą Libijos valdžiai, e, dirbdami kartu, pakrančio apsauga yra vienas aspektas, o kitas e, yra užtikrinti, kad ateityje Sofijos operacija turėtų įgaliojimus prižiūrėti jungtinių tautų ginklų embargo taikymą Libijai. Puikiai žinome, kad sunkiosios ginkluotės buvo nuplaudyta į Libiją. E, tačiau e, šiems įgaliojimams dar reikia ir Bundestago patvirtinimą. Ir mes norime, kad Sofijos operacija įgautų vaidmenį būtent vykdyti ginklų embargą, kad sunkioji ginkluotė nepatektų į Libiją. Manau, kad pasistengiau atsakyti į visus klausimus pirmininkė. Dėl Egipto, Sofija operacija ir Egiptas. Kol kas nėra planų, turime apie tai pakalbėti su Egipto vyriausybė, tačiau mes palaikome ryšius. Kaip sakėte, pana pirmininkė, mes žinome, kad kai kurie laivai išplaukia ne iš Libijos, iš Egipto, tai yra aišku. Ir mes manome, kad, kad Egiptas turi patys priemonių kovoti su šiuo reiškiniu ir kol kas nėra planų, kad Sofijos operacija būtų skirta šiam aspektui. Žinoma, jeigu žmonės iš Egipto laivais plaukia tarpiniais vandenimis, tai Sofijos operacija čia turi įgaliojimus, tačiau Egipto vandenise įveikti negali. Per diskusijas jokių veto negirdėjau apie tai. Nebuvo diskusijos apskritai ir jokio veto nebuvo. Kol kas apie šį klausimą nebuvo kalbama. Dėkuoju už tai, kad atvykot pas mus. Auf äh, den Tagesordnungspunkt 11 eröffnen. 11 darbo tvarkės klausimas. Man malonu pristatyti kolegą Kerhofe, ES kovos su terorizmu koordinatoriumi. Kolega, kai jūs savo slaptųjų tarnybų klausimus būsite aptarę, galėsime perėti prie smulkesnių dalykėlių. Kolega Nat. Dėkoju. kad jau aptarėte visas saugumo problemas. Taigi džiaugiuosi galėdamas pristatyti kolegą Kerhofą. Prieš 11 metų praėjusį kartą buvome susitikę, 15 metų birželį mes kalbėjome apie bendras operacijas su mūsų kaiminimis valstybėmis atsižvelgėme į teisingumo ministrų sprendimus 15 metų kovo mėnesį. Jūs minėjote tuomet dialogą su Maroku, Tunisu. Ir tuomet buvo kalbėta, kad reikėtų pradėti dialogą su Limanu ir Turkija. O dabar jau žinome, kokia situacija šiuose valstybėse. Todėl labai svarbu suprasti, kad kova su terorizmu bendraujant su tokiamis valstybėmis yra įmanoma. Todėl reikėtų pakalbėti apie tai, ar yra pakankamai išteklių ir kokią vaidmenį e, vaidina taikos užtikrinimo priemonė. Balandžio mėnesį ministro taryboje buvo nuspręsta sukurti stipresnę informacinę struktūrą siekiant užtikrinti e, kovą, stipresnę kovą su terorizmu. Todėl norėtume žinoti, kaip e, rengiamasi vidaus reikalų ministrų tarybai, kuri vyks birželio 9 dieną. Ir galbūt paaiškinsite esminius kelio gairių teiginius. Visuomenėje ir parlamente vyksta diskusijos dėl to, kaip bendradarbiauja Europos slaptosios tarnybos, pavyzdžiui, Europolas, padeda kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, tačiau kita vertus, kiek šitas slaptų tarnybų bendradarbiavimas su ES institucijomis yra uh, įteisintas penkios valstybės iš esmės bendradarbiauja, dažniausia dvi šalių pagrindų bendradarbiauja susibičiuliavusios e, tarnybos. Tačiau mums juk reikia turėti galimės įvertinti visas turimas e, informacijas, jeigu turėtume minėję įvykius Bruselėje ir Paryžiuje ir jeigu suprantame, kad kai kurioje tarnyboje buvo žinoma tam tikra informacija susijusi su tais įvykiais, o kita neturėjo jokios nuovokos apie tai, tai matome, kad reikėtų dalintis informaciją ne tik tai su tais, su kuriai, kuriais pasitikime, gernoriškų pagrindų, bet ir galvodamas apie e, mm, išpolį ir prieš policijos struktūras Railando Vestfalijoje. Ir šitas žmogus, pavyzdžiui, tris kartus buvo uh, tris kartus teistas mano federacinėje žemėje. Jis vis iš, iškėlė netgi vėliavą savo kalėjimo uh, vienutėje islamo valstybės vėliava, tačiau e, centrinės struktūros e, bei prancūzijos struktūros neturėjo jokios informacijos apie tai, kadangi tie informacijų manai buvo nepakankami ir tas asmuo ir tie asmenys tarp Belgijos ir Prancūzijos ir kitų valstybių tiesiog kerta sienas nekontroliuojami. Todėl manyčiau, kad e, taryba turėtų padėti koordinuoti tuos veiksmus kaip bendra ES institucija. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, dėkui, kad pakvietėte mane į savo posėdį. Pabandysiu kalbėti trumpai pakalbėsiu apie tuos dalykus, kuriuos jūs minėjote. Pakalbėsiu apie tai, kaip e, taryba, e, komisija ir išorės veiksmų tarnyba e, planuoja veikti. Dabar kalbant Kalbant apie tas grėsmės, tai per aštuonerius paskutinius metus tai dabar yra pačios didžiausios grėsmės, nes asmenys, kurie e, gyvena ES valstybėse ir kurie neturėjo jokių šankstinių ryšių su uh, islamo valstybė, pasidaro e, teroristais, nes uh, Mm, to priežastis yra mm, islamo valstybės įtaka per socialinius tinklus. E, kita grėsmės dalis yra užsienio kovotojai, kurių grėsmė dabar šiek tiek sumažėjo dėl tų priemonių, kurios ėmėsi valstybės narės. Tų užsienio kovotojų srautas gerokai sumažėjo, turiu galvoje žmonės, kurie keliauja į Siriją ir Iraką. Ir Trečioji grėsmė yra Daesh ir Al-Qaida. Tai tebėra įspūdinga organizacija, turint galvoje turimas lėšas, komunikavimą išorę ir kovotojų skaičių. Bet ta organizacija dabar ženkliai susilpnėjo dėl uh, anti Daesh anti-ISIS koalicijos, dėl Irako kariuomenės, dėl specialiųjų pajėgų veikimo ir viso to pasiekmes gali būti trejopos. Daešo planai daugiau atakų vakaruose surenkti, nes ši organizacija nuolat um, siekia džiaugtis, medializuoti, mediatizuoti savo sėkmę, taigi yra galimybė, kad jie planuos daugiau atakų vakarų Europoje. Taip pat kita grėsmė yra, kad anksčiau negu tikimasi grįžti užsienio kovotojai į Europą. Ir Daesh vadovybė persikėlė iš Sirijos į, ir Irako į Libiją. Bet turime taip pat nepamiršti ir Al-Qaidos. Džabata Nusra yra Al-Qaidos mm, tikėjimo, toks Al-Qaidos idealus išpažįstanti pavojingą organizaciją. Tai tiek apie grėsmės galiu pasakyti. O kalbant apie mūsų atsaką, po atakų Paryžiuje buvo e, siekiama mobilizuoti Europos institucijas, atsakant, įmantis prevencijos priemonių, kalbant apie represinę e, veiklą, ką mes dabar darome, tai to darbo e, esmė yra optimizuoti tas platformas, per kurias keičiamės duomenimis ir Europos e, vadovų taryba ir ES taryba prašo, kad mes nuolat pateiktume informaciją, kokias turime platformas. Europolas yra pagrindinė informacijos keitimosi platforma. Šengeno informacinė sistema yra labai svarbi sistema, nes jinai naudojama prie sienų ir Šengeno e, e, zonoje. Taip pat turim Eurodac, vizų informacinę sistemą Prium, bendradarbiavimo sistemą, kurioje yra piršto atspaudų, DNR ir kita informacija ir Interpolo duomenų bazė. Kalbant apie SIS, Šengeno informacinę sistemą, tai noriu pasakyti, kad jos naudojimas E, gerėja ir e, galima mm, e, diskretiškai stebėti žmonės, naudojantis 306 straipsnio trečiaja dalimi. Jei norime nustatyti žmonės, kurie vyksta, kurie keliauja Šengeno zonoje Šengeno erdvėje arba kerta, išvyksta iš jos. Dabar Niderlandai, kaip pirmininkaujanti valstybė, rengia išsamų veiksmų planą, kuris apima techninės, teisinės, tam tikrą prasme ir e, kultūrinės kliūtis, kurios neleidžia ar riboja keitimas informaciją. Tai kalbant apie teisės saugos aspektą, tai būtų tiek, o kalbant apie saugumo tarnybas, tai po rugsėjo 11 buvo sukurta saugumo tarnyba ir dabar norima irgi stiprinti bendradarbiavimą Hagoje, kuriama atskira platforma, kad saugumo tarnybos keistusi informaciją tarp savęs. Ir CDG, CDG platforma ir ECTC Europolo platforma e, galėtų, šios dvi platformos galėtų kartu leisti keistis visą informaciją. Taigi diskusijos šioje srityje vyksta intensyviai. Jei mes norime išvengti tos tokios pavojingos sąsajos tarp migracijos ir terorizmo, tai turime rimčiau saugoti sienas, turime užtikrinti, kad sistemos veiktų sklandžiai, galėtų, galima būtų tikrinti pirštų anspaudus ir tą kontrolę, pavyzdžiui, Italijoje susilauktų uh, E, Europolo e, ir kitų įstaigų paramos, ypač tie karštieji e, centrai, hotspots turėtų būti techniškai tinkamai parengti. Toliau terorizmo finansavimo aspektas. Komisija čia turi parengusi veiksmų planą baudžiamojo teisingumo sritis irgi yra labai svarbi, nes norime nuteisti kuo daugiau nusikaltelių. Reikia patvirtinti direktyvą, kuri apima visas terorizmo rušis, taip pat ir užsienio kovotojus. kalbant apie įrodymus, e, dažnai galime tik skaitmeninius įrodymus pateikti e, prieš tuos, kurie e, kovoja Daesh ar Džabata Nusra gretose ir tie skaitmeniniai duomenys dažnai laikomi pavyzdžiui, Kalifornijoje, tai čia mums labai svarbus yra bendradarbiavimas su JAV ir ketvirto galimybė pasinaudoti ketvirtuoju uh, pakeitimų ir tas e, kodavimo e, klausimas, žinote, kaip vyksta dabar e, susirašinėjimas tarp Apple ir federalinių tyrimų biurų dėl galimybės iššifruoti duomenis. Kalbant apie prevenciją, mes susitelkėme į keturias rytis - internetas, kaip galėtume pašalinti iš interneto neteisėtą turinį. Europoras turi specialų internetinį padalinį, kurio uh, efektyvumas didelis - 80 procentų. Taip pat mes skatiname, kad valstybės narės irgi kurtų alternatyvų naratyvą. Uh, yra strateginė komunikavimo grupė ir komisaras Avramopulos e, čia dirba kartu su kompiuterinėmis įmonėmis, informacinių technologijų įmonėmis. Noriu pasakyti taip pat, kad visom uh, viduržėmio jūros valstybėm narėm yra labai svarbu pagerinti dialogą su interneto įmonėmis ir apmokyti specialistus, kad jie galėtų nustatyti ankstyvus radikalizacijos ženklus, nes kuo greičiau nustatysime, tai e, tuo greičiau galima reaguoti, reaguoti ir užkirsti tam kelią. Yra antiradikalizacijos tinklas, e, jis yra puikus, čia e, puikiai komisijos idėja ir matome, kad vis daugiau valstybių narių irgi nori turėti antiradikalizacijos radikalizacijos centrus. Ir kur turim dar efektyviau veikti, tai yra uh, reabilitacijos programas uh, steigti, uh, steigti tas įgyvendinti reabilitacijos programas tiems užsienio, tiek, užsienio kovotojams ir tai aktualu ne tik ES, bet ir uh, Libijai, Sirijai. Ir tie grįžę iš tų kraštų žmonės turėtų patekti į rimtą reabilitacijos programą. Prancūzija ketina paleisti tokią programą iki vasaros. Ir tai iš tiesų yra labai svarbu. Taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip užkirsti kelią ekstremizmui, pasinaudodami švietimo, jaunimo, sporto, kultūros sritimis. Žinau, kad ponė Mogerini labai pasisako už kultūrinę diplomatiją. Aš, e, kaip sakė prezidentas Obama, prisidedu prie to, kad Mm, pavyzdžiui, pagal Erasmus programą e, tūks e, milijonas amerikiečių e, per internetą turėtų ryšį su mm, milijonų jaunų žmonių iš arabų pasaulio. Po Paryžiaus atakų užsienio reikalų ministrai paprašė, kad mes susitelktume į meną šalis, Turkiją ir vakarų Balkanus ir mes e, pradedame mm, kurti antiteroristinės partnerystės ir stipriname politinį dialogą antiterorizmo srityje. Noriu pasakyti, kad puikiai mm, komisija, išorės veiksmų tarnyba ir mano tarnyba e, bendradarbiauja Mm, atsižvelgiant į komisijos naujausią komunikatą skirtą saugumo sąjungai. Iki vasaros turėtume turėti tą bendradarbiavimą su Tunisija, Jordanu ir Libanu, su Tunisu, su Tuniso bičiuliais mums pavyko uh, susitarti dėl aiškaus tikslo, kad tai nebūtų tik lėšos ir įranga, o kad bendrai taikytume savo veiksmus, kad didintume Tuniso atsparumą prieš terorizmą. Nes labai dažnai tos šalis laikosi tik grinai represinio požiūrio, kurį gyvendina saugumo tarnybos, o mes norime tokio labiau visapimančio požiūrio ir kad tai apimtų įvairias tarnybas. Taigi siūlome Tunisui turėti e, nacionalinio saugumo mm, ekspertą ir atsiųsti šešis savo specialistus į ES, į nacionalinę saugumo agentūrą, kad jie būtų apmokyti ir kad atitinkamai veiktų įvairiose e, sritise švietimo ir kitose. Ir pagrindinis, aišku, dalykas yra prevencinė. Prevencija jungtinių tautų kiekviena valstybė narė turi parengti veiksmų planą skirtą mm, smurtinio ekstremizmo prevencijai, į kurį e, reikia aktyviai dalyva, įtraukti pilietinę visuomenę. Toliau baudžiamosio, baudžiamosios priemonės kovojant su e, terorizmu. Tokias priemonės Tunisai, Tunisas yra numatęs, bet reikia ir mūsų paramos. Tunisas, amerikiečiai, Vokietija e, aktyviai dalyvauja siekiant sustiprinti sienos su Libija apsaugą, bet čia irgi turime nuveikti daugiau. Taigi, e, taip pat įvairias finansavimo programas nagrinėjame ir visos lėšos, kurias galime pritraukti, uh, mūsų tikslų, dėl kurių sutarėme su Tunisu įgyvendinti. Visas tas lėšas reikia panaudoti ir siekti panašių dalykų su e, Jordanu ir Libu. Aviacijos saugumo aspektas. Dar nežinom, kas atsitiko su Egipto oro linijų lėktuvu. Dar per anksti daryti išvadas. bet visos viduržėmė jūros valstybės nori geriau apsaugoti oro uostus ir padidinti aviacijos saugumą. Ir turime mes irgi atitinkamas programas šioje srityje. Tik ką pradėjome 23 milijonų eurų vertės programą Tunise dėl saugumo stiprinimo tiek pasienio, tiek sienų apsaugai, tiek saugumo tarnybų Mm, pertvarkai, kad mm, parlamentas galėtų prižiūrėti jų darbą. Grulak šalis sutariau su nacionaliniu mm, patarėjų saugumo klausimam. Ten nedidelė programa, o Jordane turime didžiausią prevencijos programą, kurios vertė 10 milijonų eurų, kuri orientuota į pilietinę visuomenį, ypač Jordano pietoje, e, pietuose, kur yra tos radikalistų salelės ir dėl to siekiama, kad mm, prevencija būtų labiau strateginio pobūdžio. Britų taryba vykdo programą Marokė, Tunise ir Libane. Tolesnės mūsų, tolesni partnerystės susitarimai bus su Maroku, Egiptu dar nesame ir, ir Libija dar nesame čia pakankamai pasistumėję. Libija, aišku, yra sąrašo viršuje kai tik nacionalinės vienybės vyriausybė e, kreipsis į mus padėti m, mm, sutelkti, padėti parengti kovos su terorizmu pajėgumus. Tai tiek apie partnerystės. Užsienio reikalų ministrai taip pat prašė mūsų e, sustiprinti politinį dialogą su pagrindinėmis šalėmis. Turkija 8 birželio bus anti kovai su terorizmu skirtas dialogas. Po dramatinių įvykių Belgijoje pasidarė svarbu geriau užtikrinti bendradarbiavimą keitimas informacija tarp Turkijos ir ES valstybių narių tarnybų. Aš prieš dvi savaitės buvau Emiratuose ir Katare, netrukus vyksime į Saudo Arabiją, taigi turime aktyviau veikti, turime aiškiai pasiūsti signalą, kad iš tiesų esame uh, suinteresuoti mažinti įtampą, įtampą tarp saudo, tarp, tarp tų valstybių, didinti saugumą regione ir čia reiktų pagalvoti apie galimą struktūrą. Rusija. Vyksta tam tikras dialogas su Rusija Mm, vyriausioji įgaliotinė nusprendė, kad kovos su terorizmu e, koordinatorius būtų daugelie ES atstovybių viduržėmio jūros e, šalise, nes labai svarbus tie e, koordinatoriai mūsų darbų procese Aš norėčiau taip pat, kad Europolas, Eurojustas, Cepolas e, ir antiradikalizacijos tinklas aktyviau dalyvautų. Mes labai, anksčiau labai daug metų e, dirbome vidaus saugumo srityje, o dabar jau esame mm, sukūrę brandžias tinkamas priemonės, ir reikia dėti e, galimybę tas priemonės panaudoti ir išoriškai e, tokią domenų bazę kaip Europolo, o Cepolas gali ar Europos Sąjungoje, ar tose valstybėse partnerėse padėti renkti specialistus kovai su terorizmu. Mes e, remiame uh, nemažai daugia šalių forumų. Čia nevardinsiu jų. Taip pat prieš ISIS koaliciją ir čia norima, kad mes aktyviau veiktume. Mes esame GCTF nariai, tai yra pasaulinis um, kovos su terorizmu forumas. Kita savaitė Džibutyje bus sustinkama su visomis Afrikos kyšulio šalimis. GCTF turi keletą padalinių Maltoje, taip pat G-Surf padalinį, kuris yra e, privati ir e, viešojo sektoriaus iniciatyva ir veiksmų planas bus patvirtintas birželį. Arabų lygos šalis norime irgi glaudžiau bendrai dirbti. Partnerystė su JAV paskutinis mano pristatymo punktas 22 metus esu skyręs darbui saugumo srityje ir tikrai dabar mūsų bendradarbiavimas yra labai glaudus. Snowden lygs. Rezultate yra mm, sustiprėjęs bendradarbiavimas duomenų apsaugos rytyje. Kalbam apie tą taip E, privatumo skydą. Iš tiesų bendradarbiavimas yra geras. 22 ES valstybės narės gali bei vizų pateikti, patekti į JAV. Ir JAV tai kelia mm, šiokį tokį nerimą dėl radikalizacijos pastebimos Europoje. Tai jie JAV iš tiesų nori, kad Europos kovos su terorizmu centras galėtų mm, būti efektyvus, aktyvus ir skatina e, ryšius su nacionaliniu Virginijoje JAV esančiu kovos su terorizmu centru. Kartais, aišku, su JAV mūsų mm, nuomonės išsiskiria, dabar vyksta diskusijos dėl skaitmeninių įrodymų. Senatas praėjusią savaitę kalbėjo apie, mm, priėmė teisės akto projektą, jei jis bus patvirtintas, tai mm, bus taip vadinamas jesta teisės aktas, kuris nėra vienareikšmiškai vertinamas mūsų požiūriu. Užsienio kovotojai grįžta į Tunisą, Belgiją, Egiptą ir dėl to reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp viduržėmio jūro šalių, taip pat ir informacijos keitimosi srityje. O Europoje Eurojusto ir Europolo teisės aktai labai mm, griežtus privatumo reikalavimus e, numato e, ir praktiškai su tom šalim neleidžia keistis informacija, nes tų šalių uh, Mm, duomenų apsaugos reikalavimai nėra tokie griežti. Taigi čia e, turime dar dirbti. Taip pat e, turim skirti daugiau dėmesio sienų apsaugai, dokumentų padirbinėjimui. Daugelis užsienio kovotojų pasų yra pavokti ir sufabrikuoti. kuo daugiau galėsime sieti saugumo klausimus ir, ir žiūrėti juos platesnė prasme, tuo bus geriau. Dėkoju. Dėkui, ponė pirmininkė, keletas trumpų klausimų. Pirmiausia, dėl keitimosi žvalgybinė informacija. Žinom, kad reikia kuo daugiau informacijos gauti, kuo, kuo labiau ją keistis. Bet ne kiekis čia yra svarbu, o turinys. Taigi norėčiau paklausti, kaip su kitomis ES valstybėmis narėmis dirbate, kad iš tiesų išskirtumėt tą svarbę informaciją, kurią reikia keitis toliau, keistis toliau bendradarbiavimas su Persijos įlankos šalimis tiek informacijos keitimosi prasme, tiek deradikalizacijos e, pastangų prasme. Emiratuose, Kuveitė, Saudo Arabijoje ir Katarė yra sukurti deradikalizacijos centrai ir kokį bendradarbiavimą čia jūs vykdote. ypač turint galvoje e, ryšį su islamo religija. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas koordinatorių, savo ruoštų norėčiau padėkoti Jums už vykdomą veiklą. Situacija sudėtinga. Mes ne vieną kartą esame su Jumis susitikę ir labai svarbu, kad jūs veikiate kryptingai. Turiu keletą klausimų. Įžangoje jūs minėjote, kad norite e, stiprinti prevenciją, mm, ypač kovojant su internetiniais tinklais, kurie samdo uh, Mm, jaunus žmonės, ne tik Europoje, bet ir arabų valstybėse. Ir noriu paklausti, kokią čia partnerystę jūs ketinate užmėgsti su kitomis valstybėmis, taip pat ir Europos Sąjungos, mm, bei, pavyzdžiui, Šiaurės Amerika, nes daugelis tokių tinklų, tokių svetainių yra būtent tose valstybėse. Radikalizacija vykdoma tiek arabų, tiek ES valstybėse. Kokius partnerius čia turite, e, kovojant su radikalizavimu? Ar e, galime paminėti arabų kultūros centrus, čia turime e, vėl pasinaudoti tarp religinių e, dialogų. Lisesko, Lesko, islami organizacijos ir arabų švietimo ir mokslo organizacijos taip pat turi tokį pat interesą kaip ir mes mm kaip ir Europos kultūros centrai Magrebe, Mašrek ar e, Persijos įlankos šalise yra įvairių veikiančių deradikalizacijos įstaigų. Dėkui. Kolega Belderis. Ačiū pirmininkė. Aš labai susidomėjęs klausiausi, ką kolega Kerkhofe pasakė. Iš tikrųjų, jūs turite labai daug patirties kovojant e, su terorizmu, tačiau jūs nepaminėjote žydų valstybės kovoje su terorizmu, su terorizmo, e, užtikrinant terorizmo prevenciją. Uh, Izraelis, Jordanija. Ir čia mes matome, kad yra labai stiprus antiteroristinis judėjimas. Taigi, kokiu priemoniu galėtume pasimokyti iš šių valstybių, bet to ekspertai teigia, kad ryškėjo naujos teroro formos, jos pasiekė ir e, Bruselį, bet to yra kalbama ir apie cheminių ginklų panaudojimo pavojų, taip pat atominio ginklo panaudojimo galimybę, bet to Sirijoje ir Irake yra panaudotas ir cheminis ginklas. Taigi ribų atrodo nebelieka ir mes galime sulaukti paties baisiausio scenarijaus. Taigi teroras, teroro pavojus ir masinio naikinimo cheminis, bakteriologinis ir kiti ginklai. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė. <clears throat> Gerbiamas koordinatoriau, Norėčiau pasveikinti jūsų pasisakymą, jisai buvo tikrai labai informatyvus, e, įdomus ir nubrėžintis e, gairias e, ateities veiklai. Aš tikrai norėčiau matyti ne vien tik tai koordinavimą, bet ir daugiau ES bendrų veiksmų šitoje srityje. Ne vien tik tai koordinavimas jau reikalingas. Čia turėtų būti uh, momentinis ir bendras visų veiksmas. Turiu Jums du klausimus. Pirmiausia, norėčiau Jūsų įvertinimo dėl ES veiksmų pinigų plovimo e, prevencijoje. Mano manimo, ES ypač kai kuriuose valstybėse dar pernelik noriai priima nešvarius pinigus, ypatingai iš e, tų valstybių narių, iš tų valstybių kaimininių, kuriuose yra akivaizdi politinė ekonominė korupcija, kur vagiami valstybės pinigai ir vėliau per valstybės pareigūnus arba susijusius šeimos narius investuojama į Europos Sąjungą. Tuo greunama Europos Sąjungos apskritai vienybė šitoje srityje, tai yra korupcijos pavyzdys, aš negaliu kitai pavadinti, bet ir kuriami didžiuliai piniginiai srautai, kurie gali būti panaudojami bet kam. Bet kam ir investuojama bet kur. Aš norėčiau jūsų įvertinimo. Ir antras konkretesnis pavyzdys. Jūs paminėjote bendradarbiavimą su Rusija. Kaip žinia, Čečenija jos vadovas Kadirovas. Arti 30 tūkstančių gerai ginkluotų ir pasiruošusių bet, bet kokiems veiksmams pareigūnų. Tai yra beveik laukinis, aš sakyčiau, ginkluotas būrys, kuris grasina atvirai kitiems, kurie nesutinka, tarkime, su Putino politika ir apskritai pasiruošę vykti kariauti bet kurią pasaulio dalį, bent jau taip sakoma. Čečienų kovotojai, kurie laisvai praeina pietų Kaukazo sienas iki Sirijos, priekyba žmonėmis, ginklais, dalyvavimas e, Daesh kariniuose veiksmuose. Aš norėčiau sužinoti jūsų e, bendradarbiavimo rezultatus e, šiuo klausimu, nes aš manau, kad tai yra tikra terorizmo grėsmė ir Europai, ir kitoms pasaulio dalims, todėl man rūpi sužinoti, kas daroma šitoje srityje, kad mes neužsimerktumėm prieš iš tikrųjų augančią ir esančią grėsmę. Dėkuoju Jums. Thank you. Uh, Madam Lochbiller. Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Kelkhofe už labai išsame informaciją apie vykdomą daromą darbą kovos su terorizmu srityje. Norėčiau, pa... jūs kalbėjote apie užsienio kovotojus. Jūs sakėte, kad skaičiai mažėja, bet jų yra labai daug. Be to, jūs minėjote ir tai, kad ginkluotais pilotuojamais lėktuvais, nepilotuojamais lėktuvais yra nužudoma daug užsienio kovotojų. Rajat Khan ir Amin tiesiog buvo nužudyti Britų koviniais nepilotuojamais lėktuvais norėčiau paklausti, ar Junktinėje karalystėje bus e, teismo tyrimas ir apskritai, ar kaip išvertinate tų apginkluotų nepilotuojamų lėktuvėlių naudojimą kovoje su teroristais? Ačiū. Aš noriu. Mano šalis dar kelias savaitės liks ES ir dabar vyksta e, Brexit kampanija, tačiau nežinia, ar e, apskritai bus išspręsti visi su saugumo susiję klausimai, ypač klausimai, kurie svarbus Junkiniai karalystiai. Aš tiesiog norėčiau uh, sužinoti, koks e, poveikis mūsų išėjimo būtų jungtinės karalystės saugumui, o gal jisai padidės. Reikia turėti omenyje, kad žvalgybinės informacijos panaudojime jungtinė karalystė yra viena iš svarbiausių valstybių. Ji sukopė labai daug žvalgybinės informacijos ir, teikės, ir keičiasi jie su kitomis organizacijomis. Taigi, Jeigu Brexit įvyks, tai tuomet reikės keistis informaciją su nepriklausoma, nepriklausoma tauta. Taigi, kaip Jūs matote visą tą Brexit e, bendroje ES saugumo strategijoje arba koncepcijoje? Panseri? Grazie. Solo due. Ačiū. Norėčiau pateikti trumpą klausimą. Jūs ką kalbėjote, kai bendradarbiavome su įvairiamis valstybėmis, tačiau nepaminėjote vienos šalis, šalies. New York Times buvo pateikus, pateikęs informaciją apie tyrimą susijusi su Kosovu. Tai yra tam tikra e, Balkanų regiono arba visos Europos juodąją skylę. Atrodo, kad tai Kosove yra tiesiog aisis puikiai užuovėje. Ar ji kaip nors stebima ir jeigu taip, tai kaip? Dar norėčiau paklausti štai ko. Prieš keletą dienų Talibano karininkas buvo nužudytas panaudojant bepilotį lėktuvą. Tačiau juk Talibanas veikia lokaliu mastu, netarptautiniu mastu ir todėl dabar kyla rizika, kad gali būti ISIS e, kovotojai infiltruojami ir į Afganistaną ir poveikį galima paveikti, pajusti ir visoje Europoje. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausti dėl ekstremalaus uh, ekstremistų įsigalėjimą Europoje. Tiesiog yra infiltruojami asmenys ir jie tampa tarpininkais su islamo pasauliu. Pavyzdžiui, Saudo Arabijoje taip pat yra dėgama salafizmo ekstremali forma arba apraiška, kuri Saudi Arabijoje vis labiau plėtojama. Taigi tas radikalus indoktrinavimas yra labai realus reiškinys. Tačiau kita vertus, galvojant, kad kai kurių valstybių vadovai yra korumpuoti ir jie tiesiog bando ieškoti paramos iš radikalaus salafizmo ir tuo stiprinti savo pozicijas. Tai pasakytina ypač apie Saudijų Arabijos oligarchus. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Ispanijoje, Pakistanų bendruomenės atstovai taip pat siunčia vaikus į ekstremistinės mokyklas. Aš kalbu ne kalbu ne apie islamo tikėjimą, bet apie ekstremizmą, kuris tiesiog yra propaguojamas tam tikrose organizacijose. Kalbant apie terorizmą, labai svarbu taktiškai ir strategiškai veikti, turint omenyje atakas tai reikėtų suprasti, kad e, žūsta labai daug nekaltų žmonių, tačiau jeigu tokios atakos yra organizuojamos iš oros, tai jos turi būti labai tikslingos. Kita vertus, ekstremistai išpolius organizuoja labai tikslingai ir nukreipia juos į tas vietas, kuriuose yra susibūrę kuo daugiau žmonių. Yra pasirengami tam tikri simboliniai tikslai, turinti tam tikrą e, idėją, tam tikrą tikslą, tam tikrą mintį. Kai kas e, sako, kad Kalašnikovo galima viską pasiekti Ispanijoje, galima nusipirkti ir e, nebūtinai Kalašnikovą, bet ir e, bet kokį medžioklinį ginklą ir jį perdirbus galima tiesiog pridaryti labai daug žalos. Galima tiesiog paprastu plaktuku galima išdaužyti pakankamai daug žmonių, ta, tai yra įmanoma ir, pavyzdžiui, parlamente. Teroristai tiesiog nepasirenka mūsų kaip tikslo, nors mūsų durys yra apsaugotos, yra visur kontrolė, tačiau į pastatus, į aplinkinę teritoriją galima laisvai pateikti ir galima pridaryti labai daug žalos. Aš nesu isterikas, aš esu baskas ir aš gyvenau etos grėsmės akivaizdoje, esu prie grėsmės pripratęs, tačiau mes negalime tiesiog užmerkti akių, kadangi teroristams Europos parlamentas yra puikiausias taikinys, kadangi į jį čia patekti yra nesunku ir jisai galėtų švesti simbolinę pergalę. Libija. šitos šalies vyriausybės niekas nežino. Libija tiesiog paperka policininkus, kadangi nesugeba jų kontroliuoti. Misrato tos, or, tos organizacijos narius e, ir šalies vakaruose, Kalika, Kalika Af, Afta. E, Taip pat aš nenorėčiau kalbėti apie prezidentą, kuris yra tiesiog šešėlinis prezidentas, bet to ir vakaruose, ir e, rytuose tiesiog policijos pareigos nepripažįsta vyriausybės ir todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs manote, kad galima aktyviai kovoti Libijoje su terorizmu ir ISIS, jeigu apskritai mm, vyriausybė te sugeba tik tai papirkti policininkus taip, kaip yra papirkinėjimos prostitutės. Ar galima kokią nors meilę nusipirkti? Turiu ypač omenyje policijos, milicijos struktūras. Irake ir Sirijoje jau ilgai išlieka sudėtinga situacija, kadangi sienos yra nekontroliuojamos, sienos su Turkija tiesiog niekaip nėra E, apsaugomas ir mes turime kalbėti apie e, civilinę logistiką, kuri tiesiog atveria duris e, kariniai ginkluotėjai. Taigi, kaip neuždaromos sienos galų gale. Kolega Kerhofė, jūs turite dabar galimybę trumpai atsakyti į klausimus ir galbūt reikėtų priminti, kad vakar ministrų taryboje per pietus buvo kalbama apie globalę e, saugumo strategiją ir galbūt jūs turėtumėt paminėti tos kontekstų prioritetus, kuriems buvo skirtas dėmesys. Labai ačiū, atsakysiu į klausimus iš eilės. Pirmiausia, e, Aš pritariu parlamentarės e, jausmams, čia kalba ne apie kiekybę, kiekybę bet apie kokybę, analizės kokybę. Ir iš tikrųjų, jūs žinote, turime didžiulių problemų sąjungoje, kadangi neturime teisinės kompetencijos žvalgybos rytyje. Ir aš neturiu asmenės nuomonės, aš bandau apie tai kalbėtis, diskutuoti. Praėjusią savaitę Kalbėjomės su varsiminarių atsakingais pareigūnais už žvalgybą Prancūzijos iniciatyva. Aš manau, kad gera idėja skatinti bendradarbiavimą ir kurti informacijos analitikų akademiją europinę. Tai būtų gerai, užtikrinant e, mūsų bendrą darbą ir taip skatinti e, tikslinės informacijos analizė. Žvalgybos akademija Prancūzijoje aš pažį, pažįstu. Kodėl nesurengus, neskatinus ne bendresnės europinės iniciatyvos? Kalbėjome apie įvairius e, žvalgybos ir informacijos aspektus. Tai yra didelis iššūkis, kaip analizuoti hierarchizuoti ir prioritizuoti tą informaciją. Taigi jūs esate teisų. Teisai, aš manau, kad yra daug idėjų. E, Reikia skatinti žvalgybos tarnybas geriau panaudoti Europos e, mokslinių tyrimų 2020 e, programos fondus. Komisijos kolegos mano, kad kai kurie projektai kurie yra finansuojami, tikrai atitinka naudotojų tikslus. Jūs suprantate, kad reikia, kad e, šie tikslai būtų panaudojami 50-15 e, metų. E, todėl ir vidaus saugumo srityje reikia šis, šį tvarkymą pagerinti tvarkymas iš šiais dalykais. Ir manau, kad yra dimensijų, kurios svarbas analitikos prasme. Dėl klausimo susijusiu su radikalizavimu ir e, aš manau, kad galima daug ko pasimokyti. Tam tikra patirtis nėra taip lengvai perkeliama. Aš pats lankiausi radikalizacijos centre Riede, čia kalbame apie Arabų pusiasalio valstybės. Ir galima pasikliauti ir jų patirtimi tam tikrų mastų. Nežinau, kad viską galima perkelti, pavyzdžiui, Singapūrė, Malazijoje, kitose šalyse yra e, patirties, kurią galima pasinaudoti. Reikia apibriežti savo konkretų modelį, nes žvelgiant į radikalizacijos, radikalizacijos procesus, tai yra keli faktoriai. Vienas yra objektyvus, tai yra e, objektyvus pažeidžiamumas e, ir subjektyvus, psichologinis pažeidimas, ideologija ir aspektai, kurie prisideda prie šio proceso. Viskas priklauso nuo konkrečių asmenų ir nuo konteksto. Tačiau aš visiškai su jumis sutinku, kad reikia, galima būtų pasinaudoti ir esamą patirtimį dėl interneto klausimo. Ir ar mes dirbame su amerikiečių partneriais? Taip, žinoma. Tai yra klausimas, e, kurį aptarėme su jais ir šiek tiek mus skiria ne tik e, e, Atlanto vandenynas, bet ir Junktinių valstybių pirmoji pataisa. Tai būtent skiria daugiausia JAV nuo daugelio mūsų valstybių narių, nes nei nei Belgijoje, nei Prancūzijoje, pavyzdžiui, kai kurie dalykai nebūtų toleruojami. Ir aš manau, kad reikia palaikyti tokį uh, europinį dialogą. Ir mažesnės valstybės uh, yra suinteresuotos tokiu dialogu, nes jos neturi tos masės, to dydžio, reikalinga, kuris reikalingas palaikyti tikrą dialogą su didelėmis bendrovėmis, pavyzdžiui, Google ar panašiai. Ir komisija rengia darbo programą, kurie gana įtikininti. Svarbiausia yra padidinti tą galę. Čia mūsų interneto bendrovės gali taip pat padėti. Pirmiausia, kurti mažesnės platformas, pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Google turi pajėgumų didelių, tačiau mažas platformos to net, neturi tokios, tokių pajėgumų. Reikia stiprinti ir dirbti taip pat ir su pilietinė visuomenė, pavyzdžiui, mokymo programa pilietiniai visuomeniai. Kad ji būtų skirta tam, kad jos būtų priminti, atsiminti, kaip jos buvo naudojamos ir Obamos, pavyzdžiui, antrojosios rinkimų kampanijos metu. Taigi, antras kultūris aspektas nežinau visų organizacijų, kurias jūs minėjote, tačiau aš manau, kad e, labai svarbu e, analizuoti su arabų šalių partneriais e, galimybės propaguoti tą kovą su ta e, islamo iškrypimu. Na, Žinau, kad reikia diskutuoti e, apie europinio islamo vystimasi. Tiesa, kad politika Europoje skiriasi. Prancūzijoje, pavyzdžiui, e, kalbamasi su Maroku e, ir Alžyru apie imamų, imamų mokymą. Vokietijoje dauguma, daug yra turkų, čia yra požiūris šiek tiek kitoks, kitoks, kitose šalyse, pavyzdžiui, kulto finansavimas iš užsienio yra draudžiamas, taigi reikia, reikia galvoti apie tą tam tikrą europinio islamo uh, studijavimą. Klausimas, ar palaikome dialogą ir bendradarbiavimą su Izraeliu? Taip, žinoma. Ponas Belderis apie tai klausė. Aš pats lankiausi ten keletą kartų ir vyksiu vėl po mėnesio palaikome oficialų dialogą, neoficialias diskusijas įvairiais aspektais, ne tik, kai kalbama apie priekybą, bet apie tai, kaip jie elgesi su aviacijos saugumu. Mes galime pasimokyti daug iš jų, iš ruostų saugumo. Jordanija taip pat. Mes remiame Jordanijos karaliaus iniciatyvą skatinti nuosaikų islamo interpretavimą. Pradėjome šį sustiprintą dialogą su Jordanija, su princu Gazi ypač dėl brandolinio terorizmo. Tai yra ne tik e, brandolinis, bet taip pat ir e, cheminis, galbūt biotehnologinis terorizmas ir per pastarosius trejus metus e, mes rėmėme tokius centrus įvairiose šalise, ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio dalyse. Tai yra gana brangi programa, tačiau mes turime padėti šalims e, būti geriau pasirengusiams e, dėl galimų tokio pobūdžio grėsmių. Ir čia taip pat pridėčiau ir kibernetinį saugumą. Iki pastarojo meto Mm, atrodė, kad nėra tokio dalyko kaip kibernetinis terorizmas. Manau, kad turime būti budrus e, šiame fronte. Galbūt tai nėra e, egzistuojanti šiuo metu grėsmė, bet ji gali atsirasti. Ne tik brandolinė, kaip ir brandolinė, bet na, tiesiog brandolinių medžiagų panaudojimo grėsmė. Dėl pono Užtrevičiaus klausimų, dėl pinigų plovimo. Taip, aš sakyčiau, kad šiame fronte Mes dirbame daug ir pastarasis veiksmų planas, kurį pateikė komisija, dar kartą numato pakeisti ketvirtąją direktyvą dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo. Mes remiamės riziką pagrįstų požiūrių. Komisija pateiks įgyvendimo reglamentą, kad būtų nustatytos šalis, kuriuo atžvilgiu reikia būti būtiniausiems, kaip jūs sakėte. Taigi einame teisingų tai kelių ir komisija nori užkamšyti tas spragas, kaip iš ankstinio apmokėjimo kortelės, virtualios valiutos, e, padirbtų prekių kontrabandą ir taip toliau ir taip toliau. Dėl to, ką sakėte apie Čečieniją, na, aš mažiau turiu tokios informacijos, kaip jūs minėjote. Tiesa, kad nemažai Čečienijos piliečių ir Dagestano piliečių keliauja į Siriją. Beje, jie ten užima vadovaujančias pozicijas Daesh ranguose. Ir tai turi poveikį ne tik e, Rusijai, bet ir Vidurio Azijai, nes nemažai Vidurio Azijos piliečių iš Tadžikistano, Kirgistano, Uzbekistano yra persikėlę į Rusiją ieškodami darbo, tačiau jie išmetami iš darbo dėl ekonominės krizės Rusijoje, o jų šeimos pasikliauna jų uždarbiu. Taigi tai yra tas e, ta žmonių atsarga, kuri gali būti patraukli Daesh e, struktūroms. Ir aišku, to neturime pamiršti. Tam tikrų būdų, nors mūsų nuomonės dėl Rusijos, su Rusija skiriasi, tačiau šiame fronte mums rūpi tas pats. Be abejonės. Na, ar aš pritariu nepilotuojamų orlaivių panaudojimui. Ši diskusija jau vyko. Tai yra tiek teisinė, tiek neteisinė diskusija. Nėra skirtumo tarp išpolio panaudojant naikintuvus ar nepilotuojamas orlaivius techninė prasme. Reikia tiesiog laikytis tarptautinių humanitarinių taisyklių ginkluotose konfliktuose kur laikomas, reikia laikytis Ženevos konvencijos, kur ne. Ar raketą paleido paninės laivas, ar naikintuvas, ar e, nepiltojamas rovis, nėra jokio skirtumo. Sirijos atveju turime reikalą su ginkluotų konfliktu. Ir Irako vyriausybė mums leidžia tai daryti tai reikia turėti galvoje, kalbant apie tuos nepilotuojamus orlaivius. Ponas Karveris klausė apie Brexitą. Na, ko gero, aš nenorėčiau diskutuoti apie Brexitą artėjant referendumai. Patys Britai turi apsispręsti, aš tik tai galiu pasidalyti savo asmeninę patirtimi. Didžioji Britanija yra šalis, kuri padėjo man labiausiai per pastarosius 8 metus kovo, e, darbe kovojant su terorizmu. Aš man atrodo, kad jie mano tą prasme, kad ES gali duoti daug, užtikrinant vidaus saugumą. Mm, jie taip turbūt tai darė ne dėl to, kad aš esu geras žmogus, bet yra kitų priežasčių. Jie mano, kad Europa gali suteikti pridinės vertės. Ir aišku, mes visi tikimės, kad e, Anglija pasiliks Europos Sąjungoje nes ji duoda daug įnašo vidaus saugumo prasme e, ir e, tikrai turi daug patirties kovojant su terorizmu. Aš sakyčiau, kad aš asmeniškai, ir čia yra mano asmeninė nuomonė, aš manau, kad saugumo nepadidintų išeimas iš ES. Kosovo juodoji skilė. Na, mes dirbame su vakarų Balkanais. Mes manome, kad yra radikalizavimo problema kai kuriuose vakarų Balkanų šalise ir todėl mes remiame anksčiau, kaip sakiau, Slovenijos e, iniciatyvą koordinuoti visas iniciatyvas, kurios jau vykdomos. Ir Turime tuo tarpu 3-4 prioritetus. Pirmiausia, ginklai, kontrabanda ginklų ir toliau e, radikalizavimo prevencija. Reikia būtent e, plėtoti šią iniciatyvą. Dėl Talibano karinio vado nužudimo Pakistane praėjusią savaitę. Iš tiesų Neskaičiau, kad turiu paskutinę informaciją, tačiau labai svarbu, kad konsoliduoti, stiprinti vyriausybę ir siekti taikos procesą su Talibanu, nes, kaip jūs pats sakėte, Daesh bando ten pakliūti, kol kas jiems nesiseka. Tačiau patirtis rodo, kad Talibanui pavyksta kontroliuoti didelę Afganistano dalį ir žinome, ką, ką tai gali reikšti. Dėl vahabizmo užduotas klausimas Saudo Arabijoje ir ekstremizmo taip pat. Mes norime ir bendradarbiaujame su Saudo Arabija įvairiuose frontuose, princas Benaifas, kai jis buvo e, ministras Crown princas, taip pat labai svarbus kovojant su terorizmu, jie labai budrus šalies viduje. Iš tikrųjų, mums reikia diskutuoti apie tai, kokiu mastu galime sumažinti e, smurtinio salafizmo sklydimą. Tauriadas čia turi taip pat tam tikrą vaidmenį, todėl aš anksčiau sakiau, kad turime palaikyti glaudesnius ryšius su Saudo Arabija, sprendžiant šias problemas. Negaliu komentuoti e, to, kaip lengvai galima pakliūti į šį pastatą ar ne. E, mane patį tikrino, įeinant į šį e, pastatą, taip pat kaip ir į tarybos pastatus. E, nebejoju, kad tai daroma e, profesionaliai vienas iš mano asmens sargybinių perėjo į Europos parlamento saugumo tarnybos darbą. Taigi jūs turbūt turite patikimų darbuotojų. Dėl Libijos. Iš tikrųjų reikia Libijos vyriausybės e, kreipimosi, prašymo, kad galėtume ką nors daryti kartu. Tačiau esame išėtinėse pozicijose ir žinau, kad vyriausiai galiotinį yra suinteresuota, kad mes e, palaikytume ryšius, nes Daesh yra rimta grėsmė tunisiečiams, sudaniečiams, Sahelio piliečiams, už Sahario Afrikai. Problema yra ta, kad pusė Daesh kovotojų Sirtoje yra užsieniečiai. Ir mes nenorime, kad tai, kad tai taptų naujojų karštuoju tašku, kur norėtų vykti kovotojai. Prancūzijos e, pareigūnai sako, kad jų yra labai nedaug, tačiau tas skaičius gali padidėti, nes į Siriją sunkiau pakliūti, turkai griežčiau kontroliuoja sienas, todėl reikia vengti destabilizacijos e, regione ir kad reikia, kad vyriausybės imtųsi veiksmų kaip galima greičiau. Tai tiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you very much, Mr. Kerhoff. Ačiū kolegai Kerhoffai už jūsų ištamius atsakymus į klausimus. Iš tikrųjų, šitos temos tampa vis sudėtingesnės, kadangi mes ne tik Europoje, bet ir pasaulyje susidurime su vis dažnesnėmis teroristų atakomis. Taigi baigėme šį darbo atvarkės klausimą. Matau, kad kolegos, kai kurie dar laukia likusių darbo atvarkės klausimų, tai yra informacinio pranešimo apie delegacijos vizitą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir taip pat e, Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitikimą Pirmininkas Brokas prašė, kad šitas klausimas susijęs su juo vizitu, kad būtų perkeltas į popiečio darbo atverkę, o dabar liko 12 minučių ir ko gero galėtume aptarti kitus du informacinius pranešimus. Pirmiausia, Picula apie vizitą Kosove. Aš kalbėsiu labai trumpai. Prištinoje buvo įsteigtas parlamentinis stabilizacijos asociacijos komitetas ir buvo priimtas veiklos taisyklės, buvo aptartos devynios temos atsižvelgiant į situaciją Kosove. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad diskusijose dalyvavo ir opozicijos partijos, kurios įprastai boikotuodavo parlamentą ir vieningai buvo priimtos bendros rekomendacijos. Diskusijos vyko labai temperamentingai. Taigi politinė e, visuomenė yra susiskaidžiusi, tačiau vis dėlto pavyko suvienyti šiuo klausimu poziciją ir opoziciją, bet to labai svarbu užtikrinti, kad parlamento dauguma ir mažuma pradėtų ieškoti problemų sprendimo ir kad opozicija neblokuotų parlamento ir ne tiesiog nekaitintų politinės atmosferos. Visi oficialūs pareigūnai pasisakė už artimesnius santykius su Europa, Tačiai, Veselį, Mustafa ir ministras pirmininkas Stojanov kalbėjo panašiai. Priština nuveikė pakankamai daug, stiprindama europinę darbo tvarkę ir prieš pasiraš, įsteigiant šitą uh, darbo grupė buvo pažadėta, kad bus kovojama inėtingiausių organizuotų nusikalstamumu ir e, kad bus stiprinama teismų sistema ir kad bus užtikrinama daugiau laisvės žiniasklaidai. Aš dėkuoju kolegoms, kurie dalyvavo šioje misijoje ir taip pat dėkoju sekretoriatui, kuris mums padėjo. Dėkoju. Dabar Šuica, kuri informuos apie vizitą į Bosniją ir Hercegoviną. Ačiū. Aš norėčiau trumpai pasakyti, kad jungtinio parlamentinio komiteto pirmininko Picula parengė šitą vizitą labai mm, veiksmingai. Mes e, parengėme veiklos taisyklės ir diskusijų metu buvo išsakyta parama europiniam projektui, tai yra jungiamoji grandis, kuri vienyje visas politinės jėgas ir opozicijai buvo pirmą kartą suteikta galimybė dalyvauti parlamentinio komiteto veikloje. Norėčiau paminėti du klausimus. Pirmiausia, vizų liberalizavimo klausimą, kurio sprendimo laukiama labai nekantriai. Komisaras Han dalyvavo taip pat šioje misijoje, jisai išaiškino, kokiamis sąlygomis gali būti e, sušauktas, e, sušvelnintas vizų režimas, buvo paminėtas e, pasienio apsaugos klausimas su Juotkalnyje ir paaiškino, kodėl darybos dar negali būti pradėtos. Taip pat buvo atkreipęs dėmesys į situaciją Kosovo šiaurėje. Tai vadinamas Katašis klausimas. Tiesiog dar nepavyko susitarti dėl serbų valdomų savivaldybių veiklos principų. Aš vis dėlto išgirdau pažadus, kad šitas klausimas bus sėkmingai sprendžiamas. Dėkuoju. Ulrike Lunaček. Aš norėčiau tiesiog pratesti kolegų mintį ir patvirtinti, kad vizitas buvo sėkmingas galvojant apie europinę integraciją, labai svarbu sutelkti visas e, politinės partijas ir visi, visų politinių partijų atstovai dalyvavo ir posėdžiuose, ir pietuose ir labai svarbu įtraukti visus į įprastą parlamentinį darbą. Mes taip pat buvome susitikti susitikę ir su moterų atstovomis, jos atstovaujo įvairioms partijoms, mums pavyko pasikeisti nuomonėmis ir mūsų delegacijoje dalyvavo šeši kolegos, iš jų buvo keturios moteris. Tai yra taip pat labai geras ženklas. Aš norėčiau taip pat paminėti sienos demarkavimo su Jotkalnyje klausimą. Jie nelabai supranta, kodėl tai yra formuluojama kaip sąlyga gaunant bevizį režimą kadangi kai kurioms valstybėms esančiams tokioje pat situacijoje tokia sąlyga nekeliama. Todėl šito aspekto mūsų kolegos nesuprato ir buvo labai sunku jiems paaiškinti, kodėl taip yra daroma. Dėkuoju Jums visiems. Iš tikrųjų, atrodo, kad Jūs turėjote labai įdomių, naudingų susitikimų ir bus sprendžiamas klausimas susijęs su vizų liberalizavimu. Ir 13 klausimas tai yra Jotkalnyjas SAPK susitikimas. Ačiū. Dots paprašė manęs pateikti šią informaciją, kuris yra parlamentinio komiteto pirmininkas. Podgoricoje vyko 12 susitikimas E, politinės krizės akivaizdoje, kadangi ji kilo dieną prieš tai. Ir po to, kai buvo priminėjimas parlamente rinkimų įstatymas, opozicija nedalyvavo parlamento veikloje Dabar atkuriant vyriausybę liko labai nedaug laiko iki artimiausių rinkimų ir vyriausybė tiesiog yra pereinamojo laikotarpio vyriausybė, kuri padės įgyvendinti rinkimų įstatymą, pagal kurį negalima teikti vyriausybės paramos. Taigi bendra situacija yra štai kokia. Atrodo, kad yra siekiama įgyvendinti svarbiausias reformas, kovojant su nusikalstamamu, stiprinant teismų nepriklausomimą. Rekomendacijos buvo vieningai priimtos Šiame sustikime dalyvavo keturi parlamento nariai, parlamento nariai, tame jungtinėme parlamentinėme komitete buvo padėkota parlamento iniciatyvai siekiant stiprinti e, europinės mm, iniciatyvas. Dabar su, dėl Albanijos susitikimo aš buvau delegacijos vicepirmininkė, aš pavaduoju Makovei, kuri buvo pirmininkė. Jis negalėjo, negalėjo delegacijoje dalyvauti. Susitikimas Albanijai vyko sudėtingų integracijos procesų metu, kadangi buvo jau užbaiginėjama teismų reforma, kuri yra prielaida pradėti asociatos narystės darybas Taip pat labai svarbu išryškinti kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Albanija jau atrodo greitai priims susitarimą, kadangi e, teisės aktas jau yra parengtas e, prieimimui. Tačiau turint galvoje, kad Albanijoje politinė visuomenė yra susiskaidžiusi, e, Vis dėlto džiugu padžiugoti, kad šitas susitikimas vyko civilizuotai ir konstruktyviai pirmą kartą. Iš tikrųjų buvo sėkmingas susitikimas dėl to, kad dalyvavo suinteresuoti delegacijos nariai, įvyko trys susitikimai, po kurių bendro sutarimo principų buvo priimtas rekomendacijos. ES ir Albanijos santykiai, tai yra politinio dialogo tesimas, taip pat e, rink, renkamų arba skiriamų asmenų į viešąją tarnybą e, patikimumas ir labai svarbu numatyti laisvų ir demokratinių rinkimų Mm, sąlygas ministras pirmininkas ir prezidentas parlamento pirmininkas ir opozicijos lyderis visi sutarė dėl tolesnių veiksmų. Parlamentarai manė, kad teisingumo reforma turi įgyvendinama nedelsint, politinis dialogas parlamente turi būti užtikrinamas ir taip pat reikėtų užtikrinti renkamų ir skiriamų asmenų e, integralumą politiniai lyderiai padėkojo parlamentarams už tai, kad buvo parengtas palankus pranešimas dėl Albanijos pažangos siekiant narystės ir buvo pasakyta, kad bus gerinama žmogaus teisų padėtis, toliau bus vykdoma teisingumo sistemos reforma ir vykdoma asmenų dekriminalizacija. Dabar ypatingas dėmesys bus skiriamas strategijoms ir teisės aktų įgyvendinimui ir konsultacijos bus vykdomos, kad būtų atsižvelgiama į labai svarbius ir opozicijos balsus. Buvo priimta bendra deklaracija su rekomendacijomis ir joje atsispindėjo delegacijos nuostata, kad ir e, vyriausybės partija ir e, opozicinės jėgos turėtų susitarti ir pasiūsti labai aišku vieningą signalą Europos Sąjungai parlamento delegacija pasinaudoja visais kanalais, kad galėtų pasiūsti bendrą parlamento žinę. Dėkoja kolegoms, kurie dalyvavo šioje misijoje. Ulrike, norėčiau trumpai pakomentuoti. Aš pati nedalyvau šiame e, vizite, tačiau aš Uh, civil society activists from the region. Uh, Šiame regione yra viena vienijanti Balkanus uh, upė ir aš tris valandas galėjau būti prie šios upės krantų ir matau, kad iš Albanijos nėra kokio nors stabdymo, kokiu nors kliučių. Koncesinį sutartis buvo pasirašyta su Turkija, kad būtų e, statomas e, didžiulis pylimas, tačiau poveikio vertinimas turėtų būti atliktas pagal europinius standartus. Atrodo, kad tarintis ir pasirašant sutartį su Turkija to nebuvo padaryta. Aš manyčiau, iš Albanijos vyriausybės reikėtų to e, pareikalauti, būtų labai gaila, reikėtų viską ardyti, jeigu nebūtų laikytasi europinių standartų. Dėkojame Jums. Be to e, e, laukiame ponios Šlain E, pranešimo, kuris nebuvo toksai palankus Albanijai, kaip jūsų įspūdžiai šio vizito metu. Ir 14 darbo atvarkės klausimas. Tai yra informacija apie komandiruotę į Kuveitą ir Omaną. Merci, Dėkoju, gerbiamas pirmininkė nekalbėsiu ilgai, nes e, turime visi ir kitų darbų. Su Žil Eparnio ir Ellen Smith praėjusią savaitę buvau Kuveitė ir Omane. E, šiame regione yra labai e, didelė ir saugumo, ir ekonominė rizika. Jemeno, Sirijos, Izraelio, Palestinos krizė, Libijoje terorizmo grėsmė ir uh, naftos problemos. Omanas ir Kuveitas yra mažos valstybės, bet turi e, svarbu ir tokį specifinį e, vaidmenį šiame regione. Mes sustikom su abiejų valstybių aukšto lygio atstovais. Mūsų pokalbiai vyko atvirai, draugiškai, turint e, galvoje šių dviejų valstybių uh, diplomatinį vaidmenį mums pavyko pasiekti sutarimo e, su, mm, dėl e, to, kad reiktų derinti šių valstybių ir ES diplomatų pastangas mm, ir siekti diplomatinių sprendimų e, tų konfliktų, kurie yra regione. Ir čia mes paminėjome glaudesnius santykius tarp Europos parlamento ir kiekvienos iš šių valstybių parlamentų. Ir taip pat sakėme, kad reikia, kad būtų taip pat atsižvelgta ir į mm, visuomenės nuomonę, kad būtų galima siekti pažangos numatytais klausimais. Briuselėje vyko tarp parlamentinė asamblėja, kuri buvo labai sėkminga ir ta regioninė dimensija iš tiesų yra naujas dalykas mūsų santykiuose. Ir labai svarbu vykti vieniem pas kitus, tai e, sustiprintų ryšius su šiomis e, persų įlanko šalimis ir leistų geriau suprasti vieniem kitus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tų e, valstybių žiniasklaida didelį dėmesį ir susidomėjimą rodo ES ir ES parlamentui. Mūsų lankymasis buvo labai plačiai žiniasklaidoje e, nušviestas ir čia reikia paminėti e, keletą iniciatyvų, kurių galime imtis. Kuveitė tai būtų aštuntasis tarp parlamentinis susitikimas su Šuratu, jų nacionalinė asamblėja. Mes sustikome su šios asamblėjos pirmininku, užsienio reikalų komisijos pirmininku, žmogaus teisų apsaugos mm, tarnybos pirmininku ir kas taip pat įdomu Europos parlamentui, tai ir emyras, ir vidaus reikalų, ir islamos reikalų, ir nacionalinio saugumo reikalų ministrai iškėlė, kartu su jais apsvarstėme tokius klausimus kaip kova su terorizmu, saugumas. Taip pat kalbėjome apie regioninių veikėjų pastangų koordinavimo būtinumą, apie diplomatinių veiksmų svarbą. Taip pat kalbėjome ir apie ekonominius klausimus taip pat ir apie tą poveikį, kurį Persų įlankos valstybėms padarė naftos kainų kritimas tiek ekonominė, tiek socialinė prasme. Kalbėjom apie Šengeno vizas šioms valstybėms, nes norint intensyvinti ekonominius santykius, šį klausimą svarbu išspręsti taip pat ir politiniai aspektai čia yra, nes kai kuriuom valstybėm palengvinti reikalavimai dėl šengeno vizų persilankos valstybėm, o kai kuriuom ne ir jos nesupranta, kodėl taip yra. Kuveitė, kalbėjome apie Jemeną ir apie veiksmus, kurie vyksta mm, jungtinių pagal jungtinių tautų priemonės ir buvo pabrėžta taip pat šios valstybės svarba teikiant humanitarinę pagalbą Sirijai. Buvo taip pat kalbama apie Izraelio ir Palestinos konfliktą ir Kuveito nacionalinės asamblėjos pirmininkas laikėsi labai griežtos nuomonės ir sakė, kad jam šios problemos sprendimas vengti, kad e, Persų įlanko šalių ir Kuveito jaunimui, mm, jaunimo neviliotų tos e, teroristų kalbos ir jo idėja yra išmesti knesetais tarptautinės parlamentų e, mm, sąjungos, nes Izraelis e, nesilaiko jungtinių tautų rezoliucijos reikalavimų. Žmogaus teisės. Bidūn situacija. Tai yra asmenys be pilietybės, prašantis kuveito pilietybės. Ir čia reikia atskirti žmonės, kurie jau seniai yra kuveitę ir jiems uh, kuveitas yra uh, linkę suteikti e, pilietybę, bet juos reikia atskirti nuo tų sukčių, m, kurie nori neteisėtomis priemonėmis gauti kuveito pilietybę, nes jinai duoda nemažai privalumų. Kalbėjom prieš uh, apie kovą su radikalizmu kalbant apie Omaną, irgi buvo aštuntasis tarp parlamentinis susitikimas, susitikome su asamblėjos pirmininku, su valstybės tarybos pirmininku, tai mm, būtų panašu į Prancūzijos senatą, su vicepirmininku susitikom, kuris užsima tarptautiniais klausimais ir taip pat susitikom su pramonės ir a, priekybos ministru, bei su generaliniu užsienio reikalų sekretoriumi kalbėjome apie ekonominius dalykus, apie bendradarbiavimą, kalbėjome apie tai, kad yra bendras interesas didinti tiek ES, tiek Omano investicijas. Omanas nenori, nafta Omano ekonomikoje E, Omanas nenori, kad nafta mm, užimtų pagrindinę vietą, nori diversifikuotis. Ir taip pat kalbėjome apie santykius tarp ES ir mm, Persų įlangos valstybių dėl Šengeno vizų mm, buvo iškelta Omano Mm, problema, mm, situacija čia panaši kaip ir Kuveitė. Kalbant apie Jemeną ir Libiją, noriu pabrėžti, kad Omanas, ko gero, yra vienintelė e, valstybė, kuri yra arčiausia Irano ir kuri tokį artimiausią, glaudžiausią, glaudžiausius tarptų e, Saudo Arabijos valstybių santykių su Iranu palaiko ir dėl to kitos e, Saudo Arabijos valstybės į Omaną žiūri šiek tiek įtariai. O 17 metais atvyks šių valstybių e, parlamentų atstovai pas mus ir mes norime turėti tas poras ES ir šių valstybių e, atstovų dviejatus, kurie dirbtų abiem pusėms svarbiais klausimais e, ir tą galėtų daryti internetu. Kuveito užsienio reikalų ministras ir vice pirmininkas Juos pakvietėme atvykti į mūsų komiteto posėdį ir taip pat pasiūlėme jiem parašyti laišką INTA e, komiteto pirmininkui, kad skatintume investicijas tarp ES Omano Kuveito. Ir mes atitinkamom tarnybom turim pateikti prašymą, kad suorganizuotume seminarą šių valstybių žiniasklaidos atstovams ES. Aš manau, kad mūsų įvaizdžiui tai būtų labai svarbu. Dėkui. Dėkoju Jums už puikų vizito pristatymą. Jisai buvo labai svarbus ir svarbus taip pat, kad ir sulaukė didelio pozityvaus dėmesio žiniasklaidoje. Taigi tiek su partneriais, tiek su žiniasklaida pavyko uh, tinkamai pabendrauti. Dabar baigiame rytinę posėdžio dalį, sustiksime 15 valandą ir Bosnijos ir Hercegovinos klausimas uh, perkeltas į mūsų popietinę posėdžio dalį.